aštrėja ir dramatiškėja. Aišku, kalbu ne apie vieną kokią nors pavienę šalį, bet apskritai apie susidariusią padėtį. Ar esbo būtų kokiu nors platformų tinkamas kontekstas gal aptarti tuos klausimus, kaip jūs žiūrite į tai, ypač pavyzdžiui, galvojant apie sveikatos priežiūros sritį ir koks galėtų būti ES valstybių narių vaidmuo kovojant su e, emigracija dėl skurdo. Kaip tik e, dabar yra pirmieji metai, kuomet yra vykdoma atitinkama mūsų strategija ir nacionalinės vyriausybės privalo be abejo rimtai labai žiūrėti tą strategiją, mano manimu. Ačiū. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. I uh, welcome this opportunity. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man džiugu vėl turėti progą kreiptis į Jūs. Kaip tik prieš metus laiko buvome susitikę Strasbūrę ir mūsų susitikimas dabar vyksta, ministrų susitikimo vyksančio Dublinė kitą savaitę išvakarėse galime sakyti. Airija perims pirmininkavimą e, esbo netrukus ir tos, to ministrų sustikimo metu numatyta tikrai labai daug darbo, taip pat ir parengiamo darbo, nes labai daug sprendimų reikės priimti dėl, pavyzdžiui, su saugumu susijusių klausimų, tokie kaip e, naujos priemonės, kuriančios e, pasitikėjimą, taip pat kibernetiniai nusikaltimai ir kova su jais. Dar nežinome, ar pavyks iki ministrų susistikimo padaryti reikiamas išvadas, bet vis dėlto klausimas yra aktyviai sprendžiamas dalyvaujančių šalių ir tai yra vienas iš e, svarbesnių aspektų joms, nors be abejo požiūriai neretai ir išsiskiria. Ir mes esame tiesiog priešakinėje linija, linijoje tos visos diskusijos galvojant apie šią tematiką. Aišku, ir ekonominės plotmės nepamirštame ir žmogaus e, teisės taip pat reikia įtraukti į tų klausimų aptarimą. Pavyzdžiui, laisva prieiga prie interneto turi būti sukurta, dėl to vyksta aktyvios diskusijos, pakantumas, diskriminacija irgi yra dalykai, kurie labai svarbus tokiu metu, kai ar tokiais laikais, kai bendruomenės tiesiog yra susiskaldžiusios labai tuo atžvilgiu. Ir be abejo, ministrai aptars taip pat ir būsimą viziją saugumo Europoje užtikrinimo ilgalaikėje perspektyvoje ar vidurio laikotarpio perspektyvoje. ir Astanoje vykusio sustikimo metu prieš keletą metų buvo įsteigta Euroatlantinė mm, saugumo strategija ar bendruomenė ir kaip tik tai yra tinkama platforma, tinkamas kontekstas diskutuoti tais klausimais. Diskusijos be abejo bus tęsiamos ir operatyvių lygmenių per ateinančius keliarius metus, o pagrindinis tikslas yra priimti kai kurios svarbius sprendimus ar bent jau gairias, kuriais būtų galima vadovautis iki 2015 metų, kuomet 40 e, metų sukakti šves Helsinkio galutinis aktas, mes vadiname tą sukaktį ar tuos metus netgi Helsinkis plus 40 dabar tiesiog tokiu kodiniu, kodiniu pavadinimu. Taigi ir Dublinė jau bus pradedami darbai atitinkamoje darbo grupėje šiame kontekste. Kaip tik praėjusią savaitę buvo kitas svarbus sprendimas priimtas dėl organizacijos plėtros. Buvo nuspręsta priimti ir Mongoliją. Ji visiškai neseniai prisijungė prie esbo ir formaliai kaip tik Dublinė bus pasirašyti atitinkami dokumentai. Taigi matote, kad esbo narių daugėja ir faktas, kad Mongolija prisijungė prie mūsų, tik dar labiau pabrėžia tą Eurazijos hmm, plotmę, kuri tai mums taip pat labai svarbi ESBO kontekste. Mūsų misijos Centrinėje Azijoje be abejo daug dirba ir, ir su Afganistano e, klausimu, bet taip pat ir kiti dalykai mums nemažiau rūpi. ES vaidmuo esbo yra tikrai labai nemažas. Jau vien pagalvokime apie įnašus, kurie sudaro apie 70 procentų mūsų viso biudžeto. Tie įnašai yra būtent iš ES valstybių narių, taigi ES yra viena pagrindinių veikėjų mūsų organizacijoje ir ne tik finansinė prasme, bet taip pat ir galvojant apie politinių krypčių numatymą, politinių sprendimų prieimimą svarbiausių Ir vienas iš mano prioritetų kaip tik ir yra dirbti su parlamentarais, dėl to itin džiaugiausi galėdama susitikti su jumis šiandien. Aišku, ir su tarp parlamentinė asamblėja rengiami nulatiniai susitikimai. Tai pavadinčiau parlamentinę diplomatiją tiesiog. Tai yra tam tikri kanalai, kuriais pasirem, pasiremiant galima dirbti, tikėtis paramos iš parlamentų. Siekiame glaudinti bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis, kad būtų padidintas pasitikėjimas mumis, kad pasiektumėm sinergetinį efektą ir kad sulauktume paramos kartais tikrai labai dėl opių klausimų. Ir dabar pasinaudosiu progą tiesiog trumpai pristatyti mūsų organizacijos pagrindinius darbo tvarkės klausimus. Aišku, darbo tvarkė labai išsami, ypač dabar rengiantis ministrų sustikimui Dublinė. Bet e, aš pabrėšiu tikriausiai svarbiausius jums aspektus, kurie susijęs su ES būtent vaidmeniu. Ir pateiksiu gal šiek tiek ir savo paties vertinimo. E, geografinio aspektu į įvairias operacijas, kurias mes įgyvendiname. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir į mūsų veiksmus, kurie e, užkerta kelią naujų e, sienų nustatymui arba naujų užtvarų kūrimui. Taigi paminėsiu kai kuriuos ir horizontalius, ir geografinius aspektus. Pirmininkė Mm, žmogaus teisų komiteto atstovė teisingai pastebėjo, kad labai svarbu įgyveninti politiką, kuri būtų veiksminga ir tarptautiniu mastu, ir tą politiką reikėtų vienodai taikyti visoms valstybėms narėms, kurios dalyvauja mūsų veikloje. Taigi norėčiau pakalbėti, ką mes darome vietose ir taip pat pakalbėti norėčiau apie e, pietryčių Europą. Tai tas regionas, į kurį mes investuojame labai daug mūsų išteklių. Vakarų Balkanuose, me, Kosove mes ir toliau tęsėme savo vieną iš didžiausių operacijų, maždaug 600 žmonių dirba Kosove, kitas e, mūsų veiklos baras tai yra Bosnija Hercegovina. Kalbant apie pietričių Europą, reikėtų pasakyti, kad e, tęsime ankstesnį darbą, kuri, kurį turime atlikti pagal ankstesnį mandatą. Norėčiau paminėti, kad labai svarbu suteikti šitam regionui europinę perspektyvą ir skatinti, kad regionas siektų pažangos, kadangi to vyriausybės ir toliau deklaruoja savo siekį integruotis į ES ir, ir euroatlantinės institucijas ir taip pat jos stengiasi įdėkti tuos standartus, kurie leistų labiau integruotis toms valstybėms į Europos struktūras. Ir todėl SBO mano, kad turi toms valstybėms ir kitoms valstybėms bei jų struktūrams teikti pagalbą šioje srityje. Ir būtent dėl tos priežasties aš labai dažnai atvykstu į Bruselį su išorės veiksmų tarnybos atstovais, aptariu mūsų organizacijos veiksmus, derinu juos su jūsų vykdomis programomis ir uh, siekiu, kad būtų ne tik puikiai bendradarbiavimo, bet ir kad būtų užtikrintas, stat, užtikrintas strateginė e, sanglauda siekiant e, maksimaliai išnaudoti tuos išteklius, kurie yra investuojami regione, ypač šiuo laiku, kai e, vykdomos taupimo programos mes turime dirbti labai veiksmingai, turime nedubliuoti mūsų finansavimo tose srityse, kurios yra įvardintos kaip prioritetinės. Galbūt trumpai būtų verta pakalbėti ir apie kitus dalykus. Neseniai lankiausi Albanijoje, susitikau su vyriausybės atstovais, su pirmininku, parlamento pirmininku. Tai buvo pavasario parlamentinės asamblėjos e, metu įvykę susitikimai. Aš jau prieš metus sakiau, kad e, buvo įdėta daug pastangų įgyvendinant iniciatyvas kuris padėtų Albanijai artintis prie ES ir galbūt uh, uh, leisti jai tapti ES valstybę narę, tačiau konstatavome, kad Albanijai dar reikėjo daug nuveikti, reikia įvykdyti reformas ir tai reikalauja vyriausybės ir parlamento pastangų įgyveninant neseniai priimtus įstatymus taip pat buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Kai kurie įvykiai, tendencijos šioje valstybėje kelia mums e, abejonių, kadangi yra tam tikrų požymų, jog e, didėja įtampa visuomenėje ir todėl ES reikėtų paieškoti tinkamo kelio skatinant šią valstybę siekti pažangos ir mes taip pat e, nemažiname savo paramos apsukų ir taip pat bendradarbiaujame su ES. Skopijoje, bet ir Bosnijoje visoje valstybėje aš pastebėjau tam tikrą e, dinamiką buvo pasiekta e, gerų rezultatų, e, švelnint konfliktus ir buvo sukurti tam tikri teisiniai pagrindai, kurie leido apginti mažumų teisės. Ir dabar, remiantis e, tomis priemonėmis, kurios buvo priimtos, turime konstatuoti, kad jų įgyvendinimas dar labiau skaldo visuomenę ir todėl mes turime pagalvoti, kaip tinkamai įgyvendinti tas teisinės priemonės, kurios tarsi buvo veiksmingos, tačiau dabar reikėtų vengti prieš priešos ir siekti, kad tarp etninių grupių nebūtų jokios nesantaikos. Kosove vykdome ir toliau savo didžiausią operaciją, remiame dialogą, kurį pradėjo šios valstybės atstovai tarpininkangai ir reikėtų pasakyti, kad mes siekiame užtikrinti pažangą, siekiame išspręsti likusius E, aptartinus klausimus taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į šios valstybės šiaurės regiono situaciją. Mes konkrečiai dirbame tam tikrose sityse, siekdami, kad būtų įgyvendinanti nami tam tikri susitarimai dialogo su Kosovu kontekste. Taip pat Šiaurės Kosove, po to, kai vyko parlamento rinkimai, mes taip pat susitikome su vyriausybės atstovais, aptarėme e, ateities iššūkius ir žinoma, siekime vaidinti kuo svarbesnį vaidmenį. Kosovas 2015 metais išves kartu su mumis tą svarbų jubiliejų. Aš kalbėjau apie Helsingio baigiamosios deklaracijos 40-metį. Ir todėl dabar Kosovas mūsų manimų taps taip pat labai aktyvi SBO valstybių narė. Bet to Belgrade mūsų vykdoma operacija yra įgyvendina kartu derinant veiksmus su ES, su ES komisija ir mes tikimės, kad mums pavyks užtikrinti tą sinergiją. Bosnija pasiekė šiokios tokios pažangos pastaruoju metu. Žinoma, e, e, tarptautiniai bendruomeniai labai sunku daryti įtaką, kadangi konstitucinė reforma dar neįsibėgėjo. Yra tam tikrų iniciatyvų, kurios skatina įgyvendinti teismo sprendimus, tačiau mes ir toliau dėsime pastangas. Kad Bričko taip pat operacija būtų vykdoma sėkmingai. E, toliau einant į rytus, reikėtų pakalbėti apie Moldovą, kuri dalyvauja 3 plus 2, 5 e, plus 2 e, programoje. kartu su Rusija ir Ukraina dalyvauja šioje programoje. Ukraina kitais metais pirmininkaus SBO. Šiuose dėrybose Ukraina bus viena iš svarbiausių darybininkių, kurios skatins tą procesą 5 plus 2. E, šitos darybas buvo sustojusios e, penkerius metu, metus, o dabar vėl prasidėjo su didžiuliu entuzijazmu. Ir dabar mes pasiekėme tokį etapą, kai reikia spręsti labai sudėtingus darbo atvarkės klausimus ir šiomis dienomis mes e, turime konstatuoti, kad e, procesas buvo šiek tiek e, sustojęs, kadangi pasiekėme tam tikrus labai jautrius klausimus ir kartu su ES mes turime duoti ryštingą postumį šiam procesui. Baltarusija. Rengiami su jie konkrečių projektų, programų projektai. Prieš dviejus metus mes uždarėme savo misiją ir jau nuo to meto mes e, negalėjome dalyvauti Baltarusijoje aktyviai, kadangi mūsų santykiai su Baltarusija yra sudėtingi E, ypač sudėtingi mūsų santykiai su vyriausybė. Mes apibrėžėme tam tikras veiksmų sritis. Viena iš jų būtų žmogaus teisų gynimo klausimas, tačiau dabar šita programa veikmulos planas turi būti aptariamas su Baltarusija ir reikia stengtis, kad jūs, jis būtų pradės įgyvendinti. Be to, e, rinkimai rugsėjo mėnesį turėjo būti stebimi mūsų atstovų. Mes tikimės, kad rengiant ataskaitą Baltarusijos e, vyriausybė atsižvelgs į mūsų pateiktas rekomendacijas. Tas pats pasakytina ir apie Ukrainą, dar neaišku, kokia bus galutinė ataskaita apie šią valstybę. Tačiau apibendrinamas norėčiau pasakyti, kad mes nenorėtume e, Ukrainos pirmininkavimo klausimo tiesiogiai sieti su uh, problemomis, kurios e, egzistuoja Ukrainoje. Kalbant apie Ukrainos e, pasirengimą pirmininkavimui, turėčiau pasakyti, kad Ukraina labai entuziastingai rengiasi konsultacijos, kurios vyko dalyvaujant Ukrainos e, vyriausybės atstovams, buvo labai uh, sėkmingos, mes pastebėjome, kad Ukraina labai atsakingai mm, žvelgia į šią užduotį ir atrodo, kad į darbo atvekę bus įklausti labai įtraukti labai svarbus, reikšmingi klausimai. Taip pat reikėtų ir paminėti kaip e, Ukraina įgyvendina savo įsipareigojimus. Taigi e, mūsų organizacijos kontekste reikia, žinoma, kelti šį klausimą, tačiau turėtume prisiminti, kad valstybės reikia vertinti pagal valstybių narių E, įsipareigojimus, jų vykdymą pagal jų įnešamą indėlį ir vaidmenį. Ir aš manau, kad pirmininkavimas bus pakankamai didelis iššūkis Ukrainai. Pietų Kaukazas ir Gruzija yra įdomių posūkių e, šiame regione buvo konstatuota, kad pažanga buvo pakankamai nedidelė, tačiau po rinkimų e, situacija iš esmės pasikeitė. E, mūsų stebėtojai atliko savo vaidmenį, taip pat ir kitos organizacijos, kurios dalyvauja Pietų Kaukazo veiklos stebėjime siekia, kad tas perinamasis laikotarpis būtų kuo slang, e, pas, e, sklandesnis. Mes palaikome ryšius su vyriausybė ir žinoma, norėtume, kad pažangos būtų daugiau. Kalnų Karabachas ir toliau yra kontroversinė ir problemiška tema dėl ryšių su Azerbaidžanu Bet to reikėtų prisiminti Sakarovo bylą Azerbaidžiane, taip pat reikėtų prisiminti ir oro uosto atidarimo klausimą Kalnų Karabache. Centrinė Azija. Vykdome penkias operacijas penkiose valstybėse. Centrinėje Azijoje pagrindinis aspektas yra e, dėmesio sutelkimas į Afganistaną. E, Praėjusiais metais mes susitikome konferencijoje Vilnių klausimų ir aptarėme operacijas Afganistane, kurias vykdome mm, Istanbulo proceso dvasioje. Tačiau mes norėtume, kad Centrinės Azijos valstybės pačios pagalvotų, kaip reikėtų įveikti iššūkius, kurie kyla iš Afganistano reikėtų e, aptarinėti ir toliau žmogaus teisų klausimus, taip pat e, e spręsti ir terorizmo grėsmių klausimas. Taip pat labai svarbu bendradarbiauti su tom valstybėms, kurios yra netoli Afganistano ar e, kurių veikla yra tiesiogiai susijusi su Afganistanu. Taip pat norėčiau pakalbėti pabaigoje apie mūsų santykius su Viduržėmio jūros regiono partneriais. SBO kontaktai tapo operatyviškesni, dialogas yra konkretesnis, kadangi šios valstybės remdamosi savo patirtimi įgyvendinant demokratinio pertvarkų laikotarpį gali pateikti konkrečių pasiūlymų dėl e, veiksmų numatančių paramą įgyveninant uh, tam tikras ekspertizės įvertinimo programas, taip pat e, įgyvendinant žmogaus teisų padėtį ir taip toliau. Manau, kad e, šią informaciją galėčiau apsiriboti, tai būtų bendras pagrindinių temų apibūdinimas. Žinoma, aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Ponas Pietelė. Hvala lepa. Spoštovani gospod generalni sekretar, sem vesel. Ačiū. Dėkoju generaliniam sekretoriui. Džiaugiuosi, kad šiandien galime vėl su jumis e, padiskutuoti. Žinau, kad jūs visada dirbate ir todamasis į rezultatą ir dabar pristatėte visą eilę e, problemų ir palistravote optimizmą keliančiais faktais. Ir tokios kalbos mus veda prie pradinio taško. Tai yra, kaip spręsti visas šias problemas, kaip gelmė suteikti šitos organizacijos veiklai ir tikslams. Man visą laiką kildavo tokių klausimų. Šiandieninis mano klausimas yra toks, kaip manote, kokių yra galimybių kad būtų glaudesnis bendradarbiavimas su Europos parlamentu ir kad iš to būtų gaunama pridėtinės vertės. Taip pat e, vyriausybinių lygmenių, kur matote bendradarbiavimo galimybių. Matome, kad jūs kalbėjote ir apie tokias sustitingas situacijas, pavyzdžiui, Makedonijoje ir toliau. Ir ten, kur pajuntame tą tokį užsiblokavimą, liktai, kur nebegalime į priekį, e, matome ir politinės pasiekmes, kurios dažniausiai nebūna teigiamos. Ir šio, e, čia man kyla kitas klausimas. Ar matote galimybių arba kaip manote, kaip esbo galėtų imtis prevencinės diplomatijos. Manau, kad tokia, mm, šiuo klausimu tikrai yra, galima būtų rasti daug sprendimų. Pabaigai norėčiau pakalbėti apie Kirgistaną, mums abiems labai brangę šalį. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie padėtį šioje šalyje ir kokių politinių veiksmų reikėtų toliau imtis. Ir iš karto dėkoju už atsakymus. Ana Gomes. Like to... Dėkoju už pasisakymą. Norėčiau, kad šiek tiek daugiau pakalbėtumėt apie kibernetinį saugumą ir apie tai, kaip esbo eh, partneriai tai žiūri, kokiu ir tokiu požiūriu laikosi. Jūs kalbate tik tai apie laisvę pribojimą, bet norėčiau, kad pakalbėtumėt ir apie kibernetinį saugumą kaip agresijos ir karo ginklą, kaip pavyzdžiui, 2007 metais ataka prieš e, Estiją iš tikrųjų leidžia galvoti, kad tai yra ginklas. E, antrasis klausimas, o kaipgi mes? Mes esbo nariai. kaip kokių e, pasiekmių gali turėti e, šitos taupimo priemonės. Ne tik tai pagrindinių espo vertybių prasme, bet ir ES vertybių prasme ir demokratijos prasme, kai žiūrime, stebime, kas vyksta Graikijoje su su kraštutinė partija parlamente ir, ir naujo požiūrį į imigrantus ir taip toliau. Taigi, koks vaidmuo yra SBO narės? Ir paskutinis klausimas. Džiaugiausi, džiaugiuosi, kad jūs taip optimistiškai kalbėjote apie Ukrainą. Norėčiau paklausti apie Baltarusiją ir Rusiją. Kaip manote, ES ir SBO galėtų, kur galėtų elgtis kitaip, kokiu kitokių veiksmų galėtų imtis, da, ką dar galėtų padaryti šių dviejų šalių atžvilgių? Thank you, Mr. Chairman. Uh, I... Ačiū pirmininkė, trumpas pastebėjimas. Turime būti atsargus ir nepainioti SBO parlamentinės asamblėjos su Europos parlamentu. Tai yra iš tikrųjų labai, labai dėlis skirtumas, nes mes esame tiesiogiai išrinkti parlamentarai, bet mes bendradarbiavame su mm, misijomis ir SBO ligmenyje. Bet mm, dėja turiu pasakyti, kad tas bendradarbiavimas nėra tobulas. Mes pirmininko, generalinio sekretoriaus e, prašymą paprašėme pas mus atvykti, generalinis asamblėjos sekretorius parašėme atvykti, pasikalbėti, bet to nepavyko. Norėčiau paprašyti pasinaudoti vidiniais SBO kanalais, kad šitas bendradarbiavimas pagerėtų. Antras pastebėjimas. Iš tikrųjų, kai kalbate, kai kalbate apie viduramžių jūros šalis ir kad ten e, imatės operacijų. Čia tikriausiai kalbate ir apie rinkimus. ES ir ESBO e, yra susitarusi, kad ESBO e, nestebi rinkimų už ESBO ribų ir atvirkščiai, bet dėja į Afriką ESBO e, į Tunisą, man atrodo, nusintė labai dėlę delegaciją ir kilo samišis manau, kad pats laikas ESBO ir ES aukščiausių lygmenių dar kartą patvirtinti tą įsipareigojimą kompetencijų pasidalymą, kuris iki šiol puikiai veikia ir e, paskatinčiau jūs e, pas, pasistengti, padirbėti, kad iš tikrųjų tai vėl būtų, dar kartą tai būtų išsiaiškintama. Ačiū pirmininkė mano šalyje. Tai Europos e, tarybai Europos taryba kas kart žiūrima vis atšiauriau ir atitinkamus e, sprendimus ir kažkaip net e, abejojama, ar apskritai reikia priklausyti šiai tarybai, bet galbūt ESBO galėtų susirinkti su Europos taryba ir teba, taip išvengtumėm e, duplikavimo ir mm, žmogaus teisės ir demokratija tikrai nuo to, e, tik tai, e, jei būtų tik tai geriau, ar, ar buvo kada nors apie tai mąstoma? Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už generaliniam sekretoriui už pasisakymą, o tada turėčiau du klausimus. Pirmiausiai, kokia yra Rusijos pozicija? Nes žinome, kad Rusijos poelgiai ne visą laiką atitinka jūsų organizacijos principus. O kitas klausimas Ar galėtumėte pasakyti, ar padėtis pasikeitė pastaraisiais metais ir į kurią pusę? Taip pat ar galėtumėt pasakyti, ar per pastaruosius e, metus jūsų organizacija moky... skyrė ar neskyrė dėmesio šiems pasikeitimams? pasikeitimams, kurie yra svarbus jūsų valstybėms narėms ir net ir kai kurioms ES narėms. Arba tam, kad būtų nutildyti oponentai, ar, gal, ar, ar galima opozicija, ar kad kažkaip būtų tiesiog nušalinti tie opozi, opozicijos atstovai. Stebime padėti mm, Gruzijoje ir jinai ne, nekelia didelio, mm, didelio džiaugsmo. Tokie mūsų mano pastebėjimai. Pone Jakonsari. Ačiū. Kazahstanas pirmininkavo SBO 2010 metais. Jie prižadėjo įvykdyti įvairiausius pasiūlymus dėl žmogaus teisių, bet po jų pirmininkavimo žmogaus teisų padėtis Kazakstane stipriai pablogėjo ir pastarą savaitę girdėjome, kad e, kas vyksta su nepriklausoma e, žiniasklaida Kazakstane, kaip jinai ribojama kaip e, retrospektyviai žiūrint, kaip manote, ar buvo teisinga Kazakstanui leisti e, pirmininkauti esbo tuo metu? Thank you very much, Chairman. Uh, thank you for... Uh, Šakė. Ačiū, pirmininkė, ačiū. Norėčiau dar pakalbėti apie kibernetinę mm, saugumą ir apie interneto laisvę ir norėčiau paklausti, kaip jūs e, ieškote balanso ir, ir kokį balansą randate šitoje situacijoje, ar matote daugiau galimybių bendradarbiauti su ES šiais svarbiais klausimais ir kokių ir kyla pavojų jūsų nuomonė. E, Aš dirbau su ponia Vijatovič, su e, atstovė žiniasklaidos klausimais. Taip pat norėčiau, jinai puikiai dirba, taip pat norėčiau prisiminti, ką jūs kalbėjote apie Euro, Euraziją, ką manote apie Turkiją, kokių ten yra problemų dėl žodžio laisvės, interneto ir žiniasklaidos laisvės, bet ir bendresnė prasme. Uh, E, nes Turkija yra tikrai ambicingas žaidėjas tokioje dinamiškoje, aplink, spalvingoje aplinkoje. Ir trečia, panašiai kaip kolega Ponenaits sakė, manau, kad mes kartais turime sunkumų Europos Sąjungoje ir kartais kartais atrodo lyg ir duplikuojame. E, koksai jūsų nuomonė yra būdas užtikrinti, kad šalis, e, kurios yra ir esbo narės, e, galėtų geriau mm, kaip ir branginti tas vertybės, ne visą laiką išlyginti tas vertybės. Mr. Janis. Panas Janės. Na. Ačiū pirmininkė. E, trumpas pamastymas. Iš jūsų pasisakymo supratau, kad ta mintis, kuri man jau senai e, netveramybės, kad daugia šalė diplomatija ir daugia šalės organizacijos ir europinės ir neeuropinės po antrųjų, antro pasaulinio karo, ypač per 30, per 30 metų buvo e, didžiausiai, labiausiai sėkmingai sukurtos organizacijos Europoje ir 20-ame amžiuje ir ESBO ir Europos taryba ir Europos sąjunga yra tos organizacijos, sėkmingos organizacijos, nepaisant to, kad buvo įvairių klaidų ir ne visi tikslai buvo e, pasiekti, bet pabrėžiu, mes visi labai remiame e, SBO. Ir kalbant e, tą pačią linkmę, kaip ir kolega kalbėjo, mes daugumą nepritarėme tai e, Europos tarybai, tai tarybos kritikai. Ypač Europos žmogaus teisų teismo kritikai mes nepritarėme, nes jisai yra tikrai ir vertybių, ir teisų, ir laisvių visų europiečių e, saugotojas, ypač žmogaus prieš valstybę teisų saugotojas. Ir manau, kad su labai nedėlis resursais buvo pasiekta labai daug įsteigiant šitą teismą ir tikrai nemanau, kad turėtumėm jį kažkaip tai pakirsti. E, Kartais tam tikroje aplinkoje žiniasklaidos priemonės, ypač kai kurios e, konkrečios Britanijos e, žiniasklaidos priemonės, bando, kurios tampa lik ir voks popolį ir mm, bando primesti ne tik tai savo politi, politikams, bet ir visai Europai tokias atsilikusias, galima sakyti, mintis, kurios šio laikiniam pasauliu visiškai netinka. Ačiū. The last one is Mr. Weigel. Ir paskutinis sąraše ponas Vaigelis. Herr President. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi turite nemažai patirties vakarų Balkanų regione, noriu jūsų štai ko paklausti. Europos komisija pagaliau iškėlė vėl klausimą dėl neišspręstų sienų, kaip viena pagrindinių prioritetų galvojant apie tolesnę ES plėtrą. Ir tų problemų susijusių su sienomis tikrai yra nemažai. Su tuo, aišku, susiję ir labai daug emocijų. Nesvarbu, kas beivyktų, iš karto yra šaukiama apie kreipimas į Hagą. Tad man įdomu, ar ESBO galėtų aktyviai įsitraukti į veiklą darybinę, bandant nustatyti visiems priimtinas sienas Vakarų Balkanų regione, tai yra buvusios Jugoslavijos Respublikos teritorijoje. Long... Ačiū. Sąrašas klausimų tikrai gana ilgas, tad e, pasistengsiu jų kiek įmanoma daugiau apriepti per man likusi laiką. Ir pradėsiu nuo pono Peterle. Kaip esbo veiklą suaktyvinti ar, ar kaip ją suintensyvinti? Mes e, be abejo priimame įvairius sprendimus dėl, dėl pačios organizacijos vaidmens stiprinimo, dėl, dėl mūsų organizacinės struktūros ciklų. Tačiau svarbiausias dalykas čia aišku yra pačios dalyvaujančios šalis, šalis narės mūsų organizacijos. Ir būtent jas turime orientuotis. Čia tas pats yra ir kaip ir su ta prevencinė diplomatija, apie kurią aš kalbėjau. Jos esmė tokia, suteikite mums vaidmenį, suteikite mums svorio, pavyzdžiui, susidarius kokiai nors kriziai, kažkokiai kebliai situacijai regione, leiskite mums ten nuvykti, įvertinti padėtį, rasti sprendimus ir tuomet jau bus aiškesnis vaizdas. Tačiau, bandant tokią mintį gyvendinti praktiškai. Jeigu, tarkime, pirmininkai dėl to sutarė, pirmininkaujantį šalis e, taip nusprendžia, vis dėlto nebūtinai rezultatas bus, bus patenkinimas. Patenkinamas. Ir, ir Junktinių tautų generalinis sekretorius Bankimūnas tikrai irgi neretai susiduria su um, nemaža frustracija, kuomet nepavyksta nieko pasiekti tikrai ta riba yra labai neaiški tarp reagavimo ir, ir, ir tarp tiesiog tik stebėjimo padėties. Visą laiką reikia įvertinti, kiek politinės veiksmų laisvės turi. Kitas dalykas yra, aišku, partnerių įtraukimas į procesus. Kirgiz, Kirgistano atveju. E, Kirgizijoje buvo plataus masto policijos operacija vykdyta skirta būtent užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojama diskriminuojamos etinės mažumos šiame regione. ES taip pat tą operaciją remia beje. Ir aš galėčiau pasinaudoti tikriausiai dabar progą jums tiesiog priminti apie tai ir pasakyti, kad ES tikrai palankiai labai vertina SBO šiame kontekste vykdomą veiklą. Na, o toliau kiti klausimai dėl kibernetinio saugumo ir kibernetinių atakų. Kažkas tai štai iš šios salės pusės klausėte. Čia irgi labai plonytė linija skiriamoji. Dokumentuose paprastai gal ta problema netaip ryškiai atspindima. Yra dvi pusės - daugiau atvirumo ir, aišku, daugiau saugumo norima ir vieno ir kito dalyko interneto erdvėje. Ir tada reikia ieškoti sąryšio tarp šių dalykų, kaip apibriežti apskritai saugumą, kaip numatyti tą reikiamą atvirumo laipsnį. Mūsų požiūris yra galbūt gana atsargus, kol kas mm, nesistengiame per daug reguliuoti. Tiesiog rengiame kai kurias mm, pasitikėjimo didinimo priemonės Jeigu yra vykdomi kokie nors išpoliai, atakos, tuomet turi būti aišku žingsniai, kas yra daroma, kas po ko seka. Taigi tokių pasiūlymų aišku yra. Ir bent jau tikimės žengti žingsnelį į priekį. Bet, aišku, žiniasklaidos e, laisvės užtikrinimas e, irgi yra labai svarbus dalykas ir, ir mus nuolat stebi mūsų veiksmus nuolat stebi ir, ir diskusijos tais klausimais vyksta visur, skaitant ir Europos Sąjungą, be abejo. Visuomet yra akilai stebima padėtis. Toliau buvo klausimas e, dėl įvairių taupimo priemonių poveikio. mūsų veiklai. Pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį tai, kad mes esame saugumo organizacija, saugumo užtikrinanti organizacija. Ir ji buvo įkurta tam, kad būtų užtikrintas didesnis saugumas SBO veiklos teritorijoje. Bet aišku, mūsų požiūris yra visapimantis, mes ir žmogaus teisės gerbėme, ir taip pat paisome ekonominės raidos, politinio vystimosi. Taigi ne vien tik tai griežtai su saugumo klausimais dirbame. Ir klausimas dabar dėl pagrindinių vertybių ir to, kaip jos yra taikomos gal kai kurioms šalims. Manau, kad ESBO tiesiog pati kaip organizacija yra tam tikra platforma, kurioje gali susirinkti šalis narės, gali padiskutuoti apie tai, kaip kitose šalise yra įgyvendinami šalių narių įsipareigojimai ir tai yra tikrai labai gyvybingas dialogas, testinis dialogas, neretai netgi kontroversiškas dialogas, bet tai, tai labai sveika nes tiesiog kas savaitę yra, ar netgi kasdieną yra sukuriama galimybė tais klausimais kalbėtis. Taigi esbo vaidmuo yra tiesiog uh, užtikrinti to dialogo testinumą. Turime stebėti vieni kitus, žiūrėti, kaip kas kur vyksta. Mm. Turime identifikuoti tas šalis, kuriuose galbūt yra daromi žingsniai atgal. Kartais gali būti tokių visuomenių ar, ar bendruomenių, kur jau bręsta kokią nors revoliuciją, nes kartais tikrai tų pokyčių rimtų reikia. Bet, bet būna, kad kartais ir, ir tai reiškia tam tikras problemas, aišku, ir su saugumu susijusias. Bet šiaip šimtas 40 tik milijonų eurų yra mūsų biudžete, skirtas 16 veiklos sričių. Ir, ir pinigai yra skiriami 16 įvairių misijų ir operacijų. Dar taip pat mūsų misijų išlaikymui be abejo. Taigi mes nesame labai brangi organizacija ir išlaidaujanti organizacija iš esmės. SBO parlamentinė asamblėja Esame jau pastebėję kai kurių problemų šiam kontekste susijusių taip pat, pažiūrėjau, ir su rinkimais JAF neseniai vykusiais. SBO parlamentinė asamblėje yra veikiau savarankiškas darinys ar, ar institucija, nors aišku yra išsiskiriančių požiūrių ją. Kaip ji turėtų būti siejama su vykdomosiomis struktūromis SBO. Bet ji pati liktai vykdomo institucija nėra. Tiesiog lydi galbūt visus procesus. Bet aš išvelgčiau čia ir privalumų kai kurių. Dėl darbo pasiskirstimo ar sprendimų susijusių su konkrečiais darbais. Tai nėra konkrečiai ESBO priimta politikos kryptis. Mes ir su ODIR bendradarbiaujame ir, ir žiūrime, kokios iniciatyvos yra čia planuojamos. Ir be abejo, tai yra aptariama tuomet ir parlamentinėje asamblėjoje, nors aš nebūtinai visą laiką laiku apie viską sužinau. Kartais jau tik tai vėliau man apie tai pranešama, aš gaunu kai kurias ataskaitas. Kartais tiesiog pamatau, kad štai parlamentinėje asamblėjoje apie tai buvo kalbama ir ji, pavyzdžiui, analizuoja konkrečias paraiškas dėl, dėl paramos, dėl kitų panašių veiksmų susijusių su šalimis partnerėmis. Bet tai yra tik tam tikra parama, bet nebūtinai, ar, ar, ar tikrai tai nereiškia, kad, kad yra nusprendžiama dėl, pavyzdžiui, stebėjimo misijos. Dėl Europos tarybos vaidmens mūsų veikla tikrai tarpusavį nesidubliuoja, kadangi mes esame už saugumo užtikrinimą atsakinga organizacija. O DIR, demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuras veikia kai kuriuose srityse, kurios yra kaip tik aktualios, aišku, ir Europos tarybai. Bet mes čia išvelgiame taip pat sinergetinį efektą. Dar kelias mintas tikriausiai turiu. Taigi taip, į visą tai žiūrime ir, ir rimto susijungimo varianto tikrai nesvarstytume. Yra kartais svarstamos rekomendacijos dėl glaudesnių tarpusavio veiksmų. Na, o jeigu jau yra galvojama apie, apie kažkokius drastiškesnius veiksmus, tada matyt pačios šalys narės ir įvairios tarp, tarptautinės organizacijos turi dėl to spręsti. Uh, Mes be abejo ir transatlantinio ligmens negalime pamiršti, kadangi ne vien tik tai Europos šalis narės dalyvauja, o taip pat dabar ir Eurazijos aspektas atsirado, kadangi Mongolija neseniai prisijungė. Taigi yra viskas kiek kitaip negu, negu Europos taryboje, kuri, kuri skirta būtent Europos šalims. Dėl žiniasklaidos, dėl demonstracijų, saugumo ir taip toliau panašiai. Sakiau jau, kad dalyvauju diskusijose visuomet apie tai. Ir jeigu tik vyksta kokios nors konsultacijos su šalimis, kur matome, kad uh, kada yra galbūt problemų su, su teisėjas saugos institucijomis, tada iš karto nedviprasmiškai tiesiai šviesiai sustinkame su vyriausybėmis ir sakome, kad tai yra problema, kad taip nebegali būti. Dėl Kazakstano, čia kaip ir dėl pietų Ukrainos, negalime priimti jokio sprendimo dėl šalies prieš e, sutikdami teisę šaliai pirmininkauti mūsų organizacijai. Mes turime įsitikinti tuo, kad, kad šalis bando būti pažangesnė, kad bando būti pavyzdžių kitiems. Ir kaip tik dėl to netgi Centrinės Azijos klausimas mūsų organizacijos kontekste tapo dar matomesnis mes glaudžiau bendradarbiaujame su tomis šalimis. Aišku, darbo atvarkė yra labai sudėtingų, opių klausimų ir būna visko, bet reikia išlikti kantriems, kadangi dirbame tokiuose regionuose, kur visuomenės yra visiškai kitokios negu musiškės. Ir, ir kartais kai kuriems procesams reikia tiesiog tam tikro laiko, kad jis praeitų, neįmanoma pačiu trumpiausiu keliu eiti. Uh, Taigi tuos klausimus, kurie yra darbo atvarkėje mūsų, mes be abejo nuolatos sprendžiame ir juos aptarinėjame. Ir aišku, ir ES gali per SBO iš tikrųjų bandyti kalbėti tais klausimais. Turkija. Kaip ir visur kitur. Yra ir Turkijoje tam tikrų specifinių ypatumų ar problemų. Pavyzdžiui, dėl žiniasklaidos laisvės galima kalbėti. Aš ir pats e, esu jau apie tai kalbėjęs su kolegomis iš Turkijos. O veikėjas e, Turkija tikrai yra labai svarbus ir, ir SBO kontekste ir apskritai tarptautinėje arenoje saugumo komitete Turkija dalyvauja kaip narė ir yra šalis partnerė, sprendžiant įvairius tarptautinius klausimus. Jos vaidmo tikrai aktyvus, svarbus. Turkija visada galima pasitikėti, kuomet iškyla probleminių kokiu nors klausimų jos regione, kitose aplinkia esančiose šalyse. Ir, ir prisiminkime vien jau Pietų Kaukazo, pavyzdžiui, problemas. For, for you Sąlygų formulavimas yra labai svarbus aspektas. Tai pasakytina apie SBO. Taip pat, iš esmės, mes sąlygų galbūt ir neformuluojame, tačiau tarp valstybių narių gali atsirasti tam tikrų tam tikros sąlygotumo. Ir tai yra pakankamai veiksminga priemonė skatinti, nanti žengti į priekį. Tačiau kita vertus tos sąlygos kartais gali būti ir e, grėsmingos, pavojingos. Jas reikia formuluoti labai atsargiai. Aš e, iš esmės pritariu daugia šalės diplomatijos metodui. Tačiau Pirma, reikėtų pasidžiaugti, kad ES buvo įvertina Nobelio premiją už tokį bendradarbiavimą. Tačiau kita vertus, aš manau, kad daugia šiliškumas šiuo metu yra svarbus skatinant įtraukti kuo daugiau valstybių į dialogą, o dialogas apskritai kainuoja nemažai ypač sudėtingais laikais. Lyginant su laikotarpiu prieš penkerius metus, visų mūsų valstybių narių situacija yra pakankamai sudėtinga. Ir todėl dar svarbiau tokiais laikais vadovautis daugia šalė diplomatija dėl sienų stiprinimo, jeigu mes įgautume tokie, tokius įgaliojimus, tai mes galėtume imtis tam tikros veiklos konkrečioje valstybėje. Kol kas e, tokie veiksmai nėra įtraukti į mūsų veiksmų darbo atvargę, tačiau kita vertus, jeigu būtų suteikti įgaliojimai, taip kaip buvo Kosovo atveju, mes imtumėmės tam tikrų žingsnių, tačiau kai kuriuose srityse e, imtis tam tikro vaidmens mums gali būti per daug sudėtinga. Kita vertus, jeigu yra suteikti galiojimai, mūsų atstovai yra siunčiami į konkrečias valstybės ir imasi konkrečių veiksmų. Ačiū generaliniam sekretoriui už puikią diskusiją, kurią mes turėtume tęsti ateityje. reikėtų galbūt pagalvoti, kaip konkrečiai galėtume sukonkretinti mūsų bendradarbiavimą, kaip bendrai organizuoti tam tikras misijas, pavyzdžiui, rinkimų stebėjimo misijas, galbūt kaip galėtume prisidėti prie e, institucinių, nu, institucijų stiprinimo ir taip toliau. Aš manau, kad mes turime nekonkuruoti, o bendradarbiauti. Dėkuoju už tai, kad atvykote. Perėmė prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra ketvirtojo darbo atvarkės klausimo ES strategijos dėl Afrikos kyšulio. Kolega Tanok buvo, bet dingo. Pone Inakė taip pat atrodo kol kas netvykusi. Dr. Tenok has arrived. Kolega Tanok, atrodo, atvyko ir iš karto suteikiu žodį. Dėkoju. Aš jau anksčiau pristačiau savo pranešimo versiją labai išsamei. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už tai, kad mums bedadarbiaujant pavyko suderinti 80 kompromisinių pasiūlymų ir e, taip pat e, leido suderinti nuostatas dėl e, piratavimo, kovos su piratavimu ir dėl kitų dalykų. Žinoma, mes neišleidome iš akių ir žmogaus teisių, ekonomikos, regiono integravimo į įgą, įgad veiklą ir kitų aspektų. Taigi mes įveikėme visus tuos 80 kompromisinių pasiūlymų ir suformulavome pagrindinės mintis. Svarbiausia, kad vyriausybėms būtų suteikta galimybė pačioms įveikti tą sudėtingą situaciją ir, žinoma, reikėtų laikytis labai griežtos nuostatos eriterijos atžvilgių, turint omenyje žmogaus teisų pažeidinėjimus. EPP frakcijos vardu norėčiau išreikšti nusivylimą dėl to, kad buvo siūloma išbraukti bet kokią nuorodą į Somalį landą. Ir buvo E, prašoma net nedaryti užuominos apie galimą Somalilando pripažinimo kaip e, valstybės. Todėl dėl Somams reikėtų daryti esminių pakeitimų ir žinoma, tas prašymas, mano manimu, išbraukti bet kokią nuorodą apie Somalilandą mano, manęs iš esmės netenkina. Jau septintajame dešimtmetyje iškilo Somalilando klausimas, kadangi šitas regionas siekė tapo, tapti nepriklausomu. Kai kurie e, Ispanijos kolegos taip pat nelabai supranta, kodėl Katalonija taip sparčiai juda e, savarankiškumo kryptimi. Ir todėl, galvojant apie Somalilandą, reikėtų pagalvoti, kad čia galima susidurti su tarptautinio masto precedentu. Be to, Eritrėjos nepriklausomybė, taip pat pietų Indonezijos nepriklausomybė buvo paskelbtos e, praėjusį dvidešimtmetį ir todėl nelabai supratau, kodėl Somalilandas neturėtų pradėti diskusijų su uh, Mogadišu. Tuo labiau, kad, tuo labiau, kad Londono uh, konferencijoje buvo paskatintas toksai dialogas. Todėl uh, aš nežinau, kodėl uh, reikėtų išbraukti bet kokias nuorodas į Somalilandą, jeigu mes išlaikome jas uh, kalbėdami apie Kataloniją. Aš balsavimo sąrašą parengsiu iki rytojaus ryto, padedant padėjėjams ir sekretoriatui. Žinoma, aš laikiausi tų gairių, kurios buvo suformuluotos prieš uh, rengiant šitį pranešimą, aš manyčiau, kad EPP reikėtų atskirai balsuoti dėl to, ar reikėtų išbraukti nuorodą į Somalilandą. Dėkoju už dėmesį ir žinoma, esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, o balsavimas, kaip žinia, rytoj. Tack så mycket, herr ordförande, och ett eh, alldeles speciellt... Ačiū pirmininkė, Dėkoju, ponui Tanak, dar kartą. Jis atliko labai didelį nuoseklų darbą ir norėčiau pasakyti, kad mes iš pat pradžių buvome įtraukti į tą parengimą darbą, susidūrėme su 250 pakeitimų. Turiu omenyje visą mūsų frakciją kuri yra pakankamai skaitlinga ir kuri norėjo, kad būtų išryškintas žmogaus teisų apsaugos klausimas. Labai daug klausimų reikėtų spręsti tose valstybėse susijusių su sienų apsauga, su atskirų regionų nepriklausomybės siekiais ir taip toliau. Tačiau mums svarbiausia buvo užtikrinti žmonėms šiame regione naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis ir siekti demokratinio valdymo jų valstybėse. Problemos šiame regione tęsiasi jau ilgą laiką ir todėl buvo nelengva apsispręsti jas konkretizuojant. Be to, išorės veiksmų tarnyba taip pat e, pareiškė savo nuomonę. Išorės veiksmų komitetas, užsienio reikalų komitetas mūsų manimu turi pakankamai svarų žodį sprendžiant šitos klausimus. Todėl aš nelabai suprantu, kodėl sakoma, kad Somalilandas siekia nepriklausomybės, kam reikia tai nuolat minėti. Tai yra faktas, nenuginčiamas faktas ir su juo reikia tiesiog taiksytis. Aš manau, kad nereikia dar ir dar kartą to paties minėti. Bet to mes sakėme, kad Švedijos pilietis Somalija yra suimtas, yra uždarytas į kalėjimą, tačiau kita vertus mes manėme, kad yra sudėtinga tiesiog atkreipti dėmesį į vieną vienintelį asmenį, turint omenyje, kad yra pakankamai daug kitų valstybių atstovų ir žurnalistų, kurie yra uždaryti į kalėjimus. O dabar pagal dabartinę redakciją ir pagal kompromisinį siūlymą yra e, minimas ma, ma, Somalilando nepriklausomybė, nepriklausomybės siekis ir e, tai yra daroma socialdemokratų frakcijos iniciatyva. Devi komitetas mano, kad reikia atsižvelgti, žinoma, į tą patį nepriklausomybės siekio faktą. Tačiau manome, jog labai svarbu iš pat pradžių aiškiai interpretuoti frakcijų siunčiamus signalus, kadangi mes ne visada žinome, kas lypi už tam tikrų pakeitimų siūlymų. Nežinau, kodėl nereikėtų minėti Somalilando. Galbūt galų gale apsispręsime, vis dėlto reikia paminėti Somaliland. Gomeš. Norėčiau padėkoti Tanokui už pastangas, kuris kurias jis įdėjo siekiant e, suformuluoti kompromisinius mūsų frakcijos pasiūlymus. Nors mes ir pritarėme, kad būtų daroma nuoroda į Somalį landą, vis dėlto mes manome, kad reikia tik paminėti, jog yra tam tikrų siekių užsitikrinti nepriklausomybė, tačiau kita vertus ir reikia pagalvoti, ar apskritai kokia nors strategija yra sukurta šiuo klausimu Europos Sąjungoje. Aš abejoju tuo. Mes taip pat e, pritarėme siūlymui daryti nuorodą į Etijopijos invaziją į Kiniją 2010 metais, kadangi šita invazija buvo vykdoma be jokių įgaliojimų ir situacija Somalija dėl to dar pablogėjo. Aš tikiuosi, kad nusintus naująjį įgaliotinį į šias valstybės, mes galėsime imtis pačių svarbiausių klausimų sprendimo. Ir tikiuosi, kad bus galima paskatinti Etiopiją ir Eritreją užbaigti konfliktą. Dėl Švedijos piliečio paminėjimo reikėtų pasakyti, kad tūkstančiai tokių asmenų Eritrejoje yra uždaryti į kalėjimus ir yra kankinami. ir todėl reikėtų atkreipti dėmesį apskritai į situaciją kalėjimuose. Etijopijoje situacija negeresnė, tačiau mes neturėtume užmerkti akių prieš tuos nusikaltimus, kurie yra daromi režimo. Mes taip pat neturime pamiršti sienos demarkavimo tarp Etijopijos ir Eritrėjos. Mes to nepadarėme šiame pranešime ir manau, dėl to tiesiog skatiname tokį sprendimą, kurio Etijopija nesiruošia laikytis. Todėl ES kuri verčia laikytis tarptautinės teisės, neturės jokios priemonės daryti spaudimą Etijopijai, kuri gauna pakankamai daug finansinių lėšų iš ES ir nesugebės atkalbėti e, Etijopijos nuo e, savavališkos sienos demarkavimo. Taigi Etijopijoje situacija yra labai sudėtinga. Iskendernega pavardę verta būtų paminėti, tai yra jaunas žurnalistas, kuris minimas ir pranešime, tačiau tokių yra tūkstančiai jaunų Eritrejos e, intelektualų, aktyvistų, taip pat Malezenavi dingimas taip pat turėtų būti e, minimas, tačiau kita vertus su pranešėju mes bandėme užčiuopti tų pokyčių potencialą ir norėjome taikyti tokį visą apimantį e, požiūrį formuluojant problemas. Tarp musulmonų ir krikščionių santykiai taip pat nėra pavyzdiniai. Netgi jie pastaraisiais metais pablokėjo, kadangi ministras pirmininkas Malezenavi stengiasi pats e, e, paskirti musulmonų bendruomenės vadovus. Taigi reikėtų nešvelninti mūsų pagrindinių principų, mūsų griežtos retorikos dėl vykdomos politikos. Mes laikomės vystimosi politikos ir užsienio politikos nuostatų ir konstatuojame, kad šiame regione, Afrikos kyšų regione, situacija iš esmės blogėja. Thank you, um, Mr. Dėkoju, pirmininkė, ponas Tenok. Ponas Svensonai, jūs Pirmame pakeiti, pakeitime jūs mane e, raginote paskatinti Somalilandą siekti nepriklausomybės, bet čia žinoma yra politiniai žaidimai. Uh, Niekur neminiu nepriklausomybės išskyrus vienoje vietoje ir dabar jau pakeičiau formuluotę dėl liberalų ir socialistų e, pasiūlymų. Aš tiesiog pasižymiu kaip pranešėjas šitą sudėtingą klausimą. E, ir suprantu, kad reikia tą klausimą subtiliai suformuluoti. Kaip žinote, Somalis yra sudėtinga šalis, de facto e, nepriklausoma. Somalilendas norėtų būti e, federacijos dalis, kai pietuose viskas stabilizuosis. Dėl panios, panios Gomes, ačiū už palaikymą, kad palaikėte 13 kompromisinį pakeitimą dėl Somalio, dėl Kenijos įsiveržimo į Somalį. Čia galima būtų diskutuoti, aš nesu tarptautinės teisės specialistas, bet iš tikrųjų e, iš Kenijos ir turistų ir kitų žmonių buvo, e, piliečių buvo pagrobta ir nuvežta į Somaliją ir e, žinoma valstybėje, kuri pati nesusitvarko, irgi reikia ginti žmogaus teisės, nes ten pradeda vykti visokiausi labai bus dalykai. Mes galėtume diskutuoti, ar Kenija ir Etijopija teisingai padarė, tai pasildame su Somalijoje, bet Dėl dvyliktos dalies, ašgi sakau, nesu tarptautinės teisės specialistas, galiu kalbėti tik tai kaip politikas, bet mes e, mano kabinete su kolegomis kalbėjome dėl kompromiso ir kur buvo kalbama apie e, sienų demarkaciją, turint galvoje, kad bendruomenės turėtų būti nesuskaidytos ir tai atitinka Junktinių tautų saugumo mm, konferencijos rezoliuciją. Ir Skumo tarybos rezoliucija ir, ir e, ES irgi turi, turi atitinkamą nuomonę ir iš tikrųjų reikėtų e, pagalvoti, kaip Eritrėjos ir Etiopijos sienos e, nesutarimai galėtų būti e, išspręsti, bet e, tas skirtinis asmo yra būtent tas, kurį minėjau. Taigi dar kartą dėkoju visiems už bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad rytoj mes greitai pabalsuosime šį dokumentą, nors yra. Ir E, daugiau negu 100, gal iki 150 pakeitimų, net su kompromisiniais pakeitimais. Ačiū. Herzlichen Dank. Frau Janaku ist auf ihrem Weg. Ačiū. Pone Janaku jau pakeliui pas mus, beveik čia. O aš pats tuoj grįšiu. Sí. Bien, pasamos por lo tanto al punto número 5. Kągi periname prie penkto darbo targės klausimo, kur kalbama apie pagalbą Turkijos e, Kipro turkų bendruomeniai teikiama ES e, parama. Ir šitas klausimas, įpratome žodį pranešėjai. Parece que no está la Panašu, kad pranešėja dar neatvyko į posėdį. Pažiūrėsime, ką mums pasakys sekretariatas. Ar perduodame žodį komisijos atstovui dėl šios specialiosios ataskaitos, ar, ar dar laukiame pranešėjos. Bueno, me indican que la, la señora... Man pranešė, kad ponė Janaku norėtų dalyvauti posėdyje, bet e, turi problemų, negali įeiti. Dabar, kaip žinote, yra naudojamasi protesto laisvę, už tai labai sunku patekti į parlamento rūmus. Taigi tokie techniniai sunkumai siūlyčiau pradėti suteikiant žodį ponui Watson, kuris yra šešėlinis pranešėjas, o vėliau išklausysime komisijos atstovo o, ir tikėsimės, kad per tą laiką ponė Janakų galės patekti į posėdžio salę ir tada jau padiskutuosime. Pone Watson, žodis jums. Thank you, Chairman. I, uh, Ačiū pirmininkė, aš labai užjaučiu ponę Janaku. Tai tikriausiai žemdirbiai, žemdirbiai dabar visiems apsunkina gyvenimą, kuriam norintams patekti šitą pastatą. Norėčiau, nors ir jos nėra, padėkoti poniai Džanaku už nuveiktą darbą ruošiant šį dokumentą ir už labai e, tokius darbingus šešėlinių e, pranešėjų susitikimus, ypač praeitą savaitę Strasbūrę. E, ir man džiugu, galėti pranešti, kad susitikę mes pasiekėme kompromisinių pakeitimų, e, kurie bus parema, parem, kuriems pritars e, politinės frakcijos. Neminėsiu numerių, nes e, šiek tiek yra pakeista numeracija bet svarbiausi dalykai, kuriuos norėčiau paminėti kolegoms, yra šie, kad kompromisiniai pakeitimai dėl Europos komisijos, dėl rem... tarybos reglamento 384 palaikymo pritarimo jam. Tikriausiai prisimenate, kad mes kalbėjome apie finansinę pagalbą nuo 2006 metų skiriamą Europos komisijos e, galim, pagalbos skiriamos galimam e, Kipro susijungimui. Ir audito rūmai e, prie išvados, kad komisija elgesi teisingai labai sudėtingose, e, sutingomis aplinkybėmis. Ir pranešėjas Džanakų pranešime tai yra pripažįstama ir čia pateikiama pasiūlymų komisijai mm, į ateitį ir tai žinoma. E, kalbama ir apie um, nuosavybės teisę, kuris susijusi su abiejų šalies, abiejų salos dalių gyventojais. Ir taip pat buvo pasiūlytas mechanizmas, daugiametis mechanizmas, kaip būtų galima užtikrinti geresnį planavimą. Mes nepasiekėme sutarimo visais klausimais su visomis frakcijomis, šio, bet yra taip pat ir pakeitimų susijusių su tiesioginės priekybos um, nuostomis. Galbūt šiam pranešimui tai nėra svarbiausias klausimas, bet tas klausimas yra labai svarbus ieškant susitarimo su, su šiaurinės salos dalimi ir, ir pagernant gyvenimo lygį tenai ir būtent pastumėjant taikos procesus, kurie ten vyksta. Mano politinė frakcija labai džiaugiasi ponios Janakų vadovavimu, e, tokiu pluralistiniu įvairiopusiu vadovavimu ir mes e, džiaugiamės galėdami palaikyti visus kompromisinius pakeitimus. E, žinoma, jeigu pranešėja priims trumpą žodinį pakeitimą ir matau, kad man kalbant, ponė Janaku, atvyko į salę ir tikriausiai pirmininkė man dabar jau reikia liautis kalbėjus ir e, suteikti žodį jai. Ačiū pirmininkė, iš tiesų, e, ponė Janakų jau su mumis, sveika atvykusi. Iš karto ir suteikiu jums žodį, kad pristatytumėte dokumentą. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά... Άτσο, πόνε, πυρμήνικε. Atsiprašau, kad vėluojat, kaip, kaip, kaip tikriausiai žinote, dėl saugumo e, priemonių ten prie pastato mums labai sunku patekti buvo. Iš karto norėčiau pasakyti, kad e, šis, šiame pasiūlyme kalbama tik tai apie audito rūmų ataskaitas susijusios su ES finansavimu, su ES, su Turkų, Kipro, Turkijos Kipro bendruomeniai skiriamu finansavimu. Būtent todėl manau, kad reikia kalbėti tik apie šią temą. Ir kitus komentarus palikti kitam kartui, nekalbėti apie politinį Kipro, e, politinius Kipro klausimus, nes, kaip sakiau, čia mes remiame sudito rūmų mm, dokumentu. Taigi, ir ten kalbama, kad reikia toliau finansuoti Kipro trukų bendruomenę ir ją paremti, bet tik tai e, laikantis dabar galiojančių tarybos reglamentų. Man atrodo, iš įsigilinus, žinau, jie ir patys nori, kad būtent būtų laikomasi šio reglamento. Dėl šios priežasties nepritariu tiems pasiūlymams, kad, kuriuose siūloma įtraukti šitą finansavimą į ateinančią finansinę perspektyvą, atnešio periodo e, finansinę perspektyvą. Taip mes liktai pritartumėm, kad Kipro problemai, problema yra neišsprendžiama, e, bet to komisija biudžeto komitetas, atsiprašau, sakė, kad nereikia mm, daugiametės perspektyvos, reik, mm, visiškai įmanoma šią pagalbą skirti kas metus. Pakeitimuose, kuriuose kalbama apie tiesioginę priekybą, Manau, kad ši, šis, ši tema, šis klausimas, tiesioginis prekybos klausimas, iškai neturi nieko bendro su finansavimu. Kom, Europos komisija apie tai jau kalbėjo ir Europos parlamentas irgi pasisakė šio klausimu. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad teisinė bazė, kuri minima šiuose e, pakeitimuose, buvo atšaukta Europos parlamento e, jūri komiteto. 10 metų spalio 18 dieną balsuojant 18 už 5 prieš buvo atšaukta šitie dokumentai. E, taip pat buvo pateikta pakeitimų dėl transakcijų ir mes diskutavome su šelniais pranešėjais apie šios pakeitimus. Priėmėme susitarimo, kad šie pakeitimai šiems šiems pakeitimams turėtų visi pritarti. Nežinau, kokį žodinį pakeitimą pateiks ponas Watsonas, dar pažiūrėsime, pero, bet pirmininkę norėčiau pas, aiškiai pasakyti, kad šis klausimas yra pakankamai aiškus. Čia kalbame apie nuomonę, būtent audito rūmų nuomonę. Uh, einame tą pačią kryptimį, kaip ir Europos komisija yra atitinkamas biuras, kuris mums pasakė, kad reikia toliau tęsti finansavimo programas ir jas planuoti metams. Todėl mes nepritarėme, kad būtų įtraukta šias, šita eilutė į e, daugiametę perspektyvą. Taip pat tiesioginės priekybos klausimas neturi nieko bendro su šiuo finansavimu nes buvo šios klausimas atmestas Europos parlamento. Taip pat čia kalbama apie prieima, e, prie mm, kariuomenės kontroliuojamų zonų. Taip pat pabrėžiama e, pabrėžiamos pastangos, kad nesikartotų tos problemos, kokios buvo kokios, kokios buvo kilusios dėl e, druskų, druskos gamyklos privatizavimo. Taigi mes rėmėmės, kaip jau sakiau, audito rūmų nuomonę ir tai nėra pranešimas, kuris konkrečiai yra orientuotas į, į, į Kipro politinės problemas. Ačiū ponė Janaku, prieš perdodamas žodį komisijos pirmininkui norėčiau paprašyti pono Vatsono uh, paaiškinti, m, mm, pristatyti savo žodinį pakeitimą, apie kurį, apie, apie kurį užsiminė prieš tai. Feared, chair, Taip ir maniau, pirmininkė, kad paklausite. Dabar ne, negaliu, neturiu m, mm, dokumento, negaliu pasakyti, dėl ko mes tiksliai kalbėjome šiandien po pietų, bet mano sekretorė perduos e, šį pakeitimą ponios Janakų sekretorė, kiek įmanoma e, greičiau. Gr Tiesiog dar išklausęs ponė Janakų, norėčiau pasakyti, kad auditorumai, auditorumų rekomendacija buvo įtraukti Šiaurės Kipro programų finansavimą į tarptautinę, į, atsiprašau, į ilgametį perspektyvą. Pirmininkas, ačiū, tada mes lauksime, kiek įmanoma greičiau, norime sužinoti žodinį pakeitimą. Pone Daivučiai, jai suteikiu žodį, ji neatstovauja Europos komisijai. Thank you very much. <clears throat> Thank you for giving the floor to the Commission. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad suteikėte progą pasisakyti komisijai. Taip pat ačiū be abejo jūsų komitetui ir ypač poniai Janako už tai, kad parengė nuomonę. Man atrodo labai svarbu aptarant šią temą šiandieną prisiminti e, programos skirtos Kipro, Kipro e, turkų bendruomeniai e, pagrindinius principus. Koks yra tikslas? Mes e, juk norime, kad e, salą būtų siekiama suvienyti. Ir Kipro turkai turėtų būti taip pat remiami ir iš ES lėšų skiriantiems išteklius. Mūsų manimų buvo tikrai pateikta labai išsami mūsų darbo analizė ir gana palankė analizė, nors yra identifikuotos ir kai kurios mūsų klaidos darytos. Komisija jas jau pripažino, e, padarė savo namų darbus. Na ir dabar dėl tvarumo aspekto. Iš tiesų buvo visiškai pagristai tai įvardyta teismo kaip klaida. Auditorumai visiškai teisingai vertino tai taip klaidą. Ir Yra tam įvairių priežasčių, dėl ko taip nutiko. Vienas dalykas yra tai, jog trūko um, įsisavinimo pajėgumų turko, Kipro turkų um, pusėje. Ir iš tiesų buvo sunku tinkamai panaudoti fondų lėšas. Taip pat be abejo svarbu nepamiršti ir viso, visos politinės situacijos ar konteksto. Nes lygiai taip pat svarbu, kaip ir rekomendavo štai auditorumai, auditorių rūmai, ieškoti kelio spręsti problemą būtent būsimos daugiametės finansinės programos kontekste. Tuo pat metu yra pabrėžiama ir svarba spręsti patį mm, Kipro klausimą apskritai. Komisija yra nusiteikusi bendratarbiauti šiuo atžvilgiu ir taip pat esame dėkingi už bet kokią parlamento mums rodomą paramą šią linkmę, kadangi tuomet galėsime pateikti pasiūlymus, mm, bet reikalinga taip pat ir vienos iš biudžetą formuojančių institucijų parama, kad būtų tie pasiūlymai realiai ir įgyvendinami. Dar taip pat buvo diskutuojama ir dėl pagalbos reglamento tikslo. Ir rengiant pranešimo projektą ir taip pat siūlant pakeitimus jam, mūsų manimu, reikia skirti dėmesio visiems tikslams, visiems etapams. Negalime kalbėti vien tik apie e, susijungimo patį klausimą. Ir dabar dėl abiems bendruomenėms skirtų projektų konkrečiai. Komisija, patvirtindama finansavimą, priima taip pat ir sprendimus dėl to, kaip arba ar apskritai finansuoti projektą. Ir mes tą sprendimą remiame įvairiais kriterijais, kuriuos peržvelgėme, ar projektas yra tvarus, ar jis, jis yra įgyvendinamas ir panašiai. Bet e, matome, kad tokių projektų yra apskritai per mažai siūloma ir vien dėl to negalėjome finansuoti tų projektų tiek, kiek norėjome. Toliau dėl E, nudruskinimo projekto. Aš manau, kad visi sutinkame dėl pagrindinių problemų čia, su kuriomis buvo susidurta ir kaip ir komisijos metinėje programos vertinimo ataskaitoje yra parašyta, jie beje nusiusta parlamentui, siunčiama kasmet, jam ten yra pasakyta, kad programa susidūrė su kai kuriomis problemomis, mes tikrai to fakto neslepiame. Pavyzdžiui, prieiga prie atitinkamos vietos buvo apsunkinta ir, ir tą prieigą apsunkino būtent turkų armijos kariai. Vėliau sankcijos buvo pašalintos, tačiau tuomet jau mūsų pasirinktas rangovas nebebuvo pasirengęs dirbti Toliau dėl lėšų ar kreditų, kurie buvo jau numatyti projektui. Be abejo, nebuvo tie pinigai panaudoti, bet dėl tam tikrų apribojimų susijusių su metais, per kurios galima panaudoti e, lėšas, jos ir toliau liko biudžete Ir todėl galvotumėm apie kitus panašius projektus, kuriuos būtų galima finansuoti. Ir tam be abejo reikės Europos parlamento paramos, kad galėtumėm skirti tą reikiamą finansavimą. Dėkuoju. Ačiū. Nežinau, ar dar kokia politinė frakcija norėtų išsakyti savo poziciją. Mano frakcija esu aš šiuo atveju ir pasisakysiu kaip savo frakcijos atstovas, ne kaip e, pirmininkas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Džanaku už pranešimą. Mano frakcija be abejo remia visus pasiūlymus, kurie veda prie sprendimo visų problemų ir Kipro suvienijimo, taip pat ir finansinę pagalbą Kipro turkų bendruomeniai mes remiame, nes reikia pamiršti, kad jie yra ES piliečiai. Mes suprantame, kad šis pranešimas. Pranešime negalima pamiršti, kad 37 procentai Kipro teritorijos priklauso Turkijai nuo 74 metų ir 40 tūkstančių turkų e, kareivių salo šiaurėje yra, e, jie ten yra ir iš tikrųjų nėra lengva vykdyti ES politiką, nors reikia nepamiršti, kad Kipras yra ES e, valstybė narė. Mūsų frakcijos vienas iš prioritetų yra Kipro e, suvienijimas ir visi kiti tikslai, man atrodo, yra antriniai. Taigi šią prasme Europos komisija negali siūlyti jokio pasiūlymo, kuris e, apsunkintų Kipro susivienimą. Manau, kad finansinė pagalba buvo labai naudinga, buvo pagerintos infrastruktūros, buvo e, pagerinta gyvenimo kokybė, pero, bet mano nuomonė ir mano frakcijos nuomonė, jokia pras negalima šitos pagalbos įtraukti į daugiametę programą, nes taip nusiustumėm labai blogą ženklą. Liktai mes nesitikime, kad apskritai kada nors ta sala sugebės susivienyti. Norėčiau pabrėžti, kad komisijos, Europos komisijos reglamento įgyvendin, įgyvendinant. E, Europos reglamentą reikia gerbti 75 procentų e, Kipro teritorijos gyventojus pirmiausiai ir matome, kad ne visus darbus galima atlikti. Pavyzdžiui, nudruskinimo e, programos rėmose, nes tiesiog e, Turkijos, Turkijos kariuomenė to neleidžia. Vieno dėl vieno pakeitimo norėtumėm balsuoti e, dalimis. Ten kalbama apie abiejų bendruomenių nuosavybę, bet mes suprantame, kad ir, yra kalbama ir kitoje vietoje apie tai, kad e, prik, e, nuosavybės klausimas yra labai svarbus Kipro susivienimui ir tikiam gyvenimui. Taigi mano e, frakcija džiaugiasi pono Čianakų atliktų darbų ir išskyrus šiuos kelis klausimus, kuriuos paminėjau, mes pritarsime ir jeigu daugiau niekas nenorėtų pasisakyti, tad duo, suteiksiu žodį poniai Janakų kad apibendrintų diskusijas. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και πρέπει να πω ότι... Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad pranešimas susilaukė tikrai nemažo susidomėjimo iš visų frakcijų atstovų ir su daug kuo suderinome kompromisinius pakeitimus ir manau, kad pavyks balsuojant priimti šią specialią auditorių rūmų ataskaitą. Na ir tikimės, kad pavyks taip pat atsižvelgti toliau ir į jo rekomendacijas ir tikslus. Ir beje, ponė pirmininkė, komisijos atstovė labai aiškiai pasakė, kad šiuo metu nėra jokių galimybių daryti kokius nors pareiškimus dėl ateities konkrečius, negalime planuoti visko taip smarkiai į priekį. Pirmiausia, turi būti matomi kai kurie veiksmai, kad, kad e, būtų akivaizdu, jog bus išvengta kai kurių keblumų, pavyzdžiui, su kuriais susidūrėme dėl, tos, dėl to nudruskinimo projekto. Tokių dalykų reikia išvengti, tų, tas problemas apeiti kažkaip ir dėl to aš būčiau už tai, kad jeigu apskritai yra galimybė skirti lėšas kokiam nors projektams, kad nereikėtų vis dėlto to daryti daugiametės finansinės programos kontekste. Ir aš jau sakiau, kad e, tas pranešimas, aišku, susijęs ir su kitais svarbiais klausimais, kaip kad Kipro susivienimo klausimo apskritai, jų niekaip neišspręsime ir neaptarsime išsamei nuomonės kontekste, kadangi Tokiu atveju nuomonė tiesiog bus e, svaidimos įvairiais kontrargumentais e, mūšio laukas lik ir, ir tikrai nieko nepasieksime būtent tokią nuomonę rengdami tokiu turiniu. Taigi, tą norėjau pastebėti. Ačiū, pana Džanaku, rytoj balsuosime dėl šio pranešimo, kaip visi žinote. Periname prie šešto darbo tvarkės klausimų ES ir Egipto darbo grupės E, vasario 14 dieną kairė vykusių sustikimo ataskaitą. Ponui Salafrankai perduosiu žodį, jisai dalyvavo kontaktinės grupės darbe. Ačiū pirmininkė. Taip iš tiesų penki e, kolegos, penki deputatai turėjome galimybę dirbti grupėje e, kartu su aukštąją įgaliotinę. Šita darbo grupė yra darbo tesinys, nes ES jau dirbo su Tunisu ir su Jordanu, būtent tam, kad perdotų Europos institucijų palaikymą e, e, arabų pavasario pereinamiesiems e, procesams. Iš tikrųjų šis darbas buvo labai teigiamas. Vyriausių įgaliotinė norėjo, kad parlamentarai e, ją lydėtų šiame darbe. Labai to džiaugiamės, kad žinoma, parlamentas turi savo e, darbą e, komitetuose ir delegacijose, bet vis tiek, man atrodo, labai svarbu, kad iš ES ir visų institucijų į, siunčiame tokį aišku vieningą ženklą arabų pavasariui. E, ši darbo grupė yra labai sudėtinga. E, čia dalyvavo ne tik tai ji, bet ir Europos komisijos vicepirmininkas Mastajani, e, komisaras atsakingas už kaiminystės politiką Manas Filler ir du ypatingai at, atstovai. E, Bernardino Leon, kuris yra atsakingas už arabų pavasarį ir kitą, kuris atsakingas e, dėl žmogaus teisų, taip pat įvarūs ministrai ir viceministrai ir e, Kipro ministrė, kuri dabar yra pirmininkaujanti, e, Bulgarijos ministras, užsienio reikalų ministras Kipro ir kiti e, valstybės sekretoriai ir ministrai, kaip sakiau. Ši program, šią programą ne tik tai dalyvauja politiniai atstovai, bet dalyvavo taip pat ir daugiau negu šimtas ES verslininkų, nes padėtis Egipte yra tokia, kad tai reikia padėti ne tik tai politinę prasme pereiti į naują um, sistemą, bet reikia ir um, duoti paskatą ekonomikai, ekonomikai, kuri buvo labai stipriai pažeista tos padėties, kurią išgyveno šalis per pasarosius metus. Mūsų darbo atvarkė buvo ir politinė, ir ekonominė pramonė ir verslo darbo tvarkė. Kalbant apie politinius klausimus, e, mes susitikome su pilietinės visuomenės atstovais. Šie atstovai e, buvo ne tik tai organizuotų e, orga, or, or, organizacijų atstovai, bet taip pat ir pilietinės visuomenės atstovai, kurie buvo išrinkti ES delegacijos pirmininko Egipte. Taigi šią prasme norėčiau pasakyti, kad aukščiausiai ypatingo įgaliotinė ir jos bendradarbiai pabrėžė, kad reikia šio di dialogo su atstovais, kurie nėra tiesiogiai išrinkti. Mes, parlamentarai, turėjome galimybę dalyvauti e, dialogose, abiejose dialogose. Pirmame dalyvavo tik tai žaliųjų atstovė, por, nes reikėjo labai greitai pakeisti darbo atvarkę, bet dalyvavome bet dalyvavome ir su organizuotų pilietinių e, iniciatyvų atstovais. Labai įdomiai pasikeitėme nuomonę su asamblėjos narėmi, nariais, kurie dabar kaip tik ruošia konstituciją ir taip pat su aukšt, aukštųjų rūmų atstovais, nes kaip žinote, žemiai rūbai buvo, buvo atleisti. Asamblėjos atstovai e, pabrėžė polemiką, kuri dabar yra kilusi. E, E, atitinkamame komitete dėl to, ar e, šaria e, teisė turėtų būti teisės šaltinis Egipte. Ir koptų atstovai pasakė, kad jų past, jie labai stengiasi rasti konsensusą, kad nereikėtų balsuoti dėl konstitucijos teksto. Dialogas buvo labai gyvas, dalyvavo visi ir, ir kalbėjom apie visus klausimus, kurie mums buvo lab, svarbus. Per ilgą susitikimą aptarėme visus klausimus ir tikrai e, bendradarbiavimas buvo labai puikus iš abiejų pusių. Taip pat norėčiau pabrėžti, germas pirmininkė, kad šiame dialoge dalyvavo komisaras Fuller ir e, ypatingas įgaliotinis. E, Žmogaus teisėms ponas Lambrinis. Vakare, ypatingo įgaliotinė, visus pavaišino vakarienę ir kurioje dalyvavo ir Europos parlamento nariai. Sekančią dieną kalbėjome su Egipto prezidentu ir turėjome mm, galimybę išreikšti trumpai savo nuomonę, savo požiūrio taškus. Iš tikrųjų dalyvavo labai daug kas šiame, šioje audiencijoje ir pakvietėme Egipto prezidentą atvykti į plenarinę sesiją Europos parlamentą ir jisai šį kvietimą priėmė. Ta pačia diena E, toliau dirbame darbo grupėje politinę dimenciją, kaip sakiau, dirbame anksčiau ir ekonominę, ir verslo prasme, ponas Tajani pirmininkavo ir mes turime galimybę pasikalbėti tomis temomis, kurios mums ypatingai buvo svarbios ir iš tikrųjų nevengėme jokių jokių temų, taip pat ir tra, e, perimo procesų ir, ir kitų arabų pavasario klausimų nevengėme. E, ministras pirmininkas dalyvavo, kalbėjo su ypatingai galiotinė, iš tikrųjų dialogas buvo puikus ir manau, pirmininkė, jeigu reikėtų įvertinti rezultatą šio, šios darbo grupės, manau, kad ES šis rezultatas yra labai teigiamas. E, parlamentarai šioje darbo grupėje atliko labai konstruktyvę ir labai svarbę rolę ir manau, kad ne negalėsime kalbėti apie santykius su Egiptu, neturėdami galvoje šitų pastangų, šitų pastangų e, iš abiejų pusių, kur, kurios iš tikrųjų deda pamatą bendradarbiavimui. Ir galime padaryti išvadą apie kitą kitu, kitas darbo grupės, kurias norėtumėm nusiųsti į kitas valstybės Ir tikriausiai visi žinome, e, kas vyksta Egipte šiomis dienomis, pavyzdžiui, kad generalinis e, prokuroras atsistatydino, žinote, Tahiro, kas Tahiro aikštėje vyksta ir kokių įgaliojimų savo suteikė prezidentas. Taigi norėčiau mm, pakartoti tą, ką pasakė ypatingoji įgaliotinė. Mes, kaip ir su, yra suprantama, pirmiausiai vadovaujamės e, padaly, valdžios padalymo principų. Taigi trumpai e, galiu taip ap, aptarti šį susitikimą. Manau, kad išvados ir e, ypatingos įsigaliotinės, ir Egipto, ir iš Egipto pusės iš tikrųjų atspindi e, dialogą ir tokios temos kaip moterų padėtis. E, E, žmogaus teisės ir taip toliau, arba e, mažumų klausimas, nors mažumos taip nevadinamos. Pavyzdžiui, buvo labai įdomu klausyti koptų atstovės pasisakymo, jie ne, nelaiko savęs mažumą, jie mano, kad yra, jie save vadina e, egiptiečiai save. Taigi, manau, kad iš tikrųjų šitas dialogas buvo labai teigiamas. Daugiau nei 600 asmenų dalyvavo šiame dialoge ir iš tikrųjų reikia pabrėžti, kad šitas mm, darbo grupės pasirodymas buvo puikus ir tai yra labai geras pavyzdys, kad ES iš tikrųjų, e, nors viduje kartais skaldosi, bet į, į užsienį gali vykti veikdama, e, kalbėdama vienu balsu ir, ir, ir viską darydama vieningai. Taigi tiek e, ponė Dekais ir iš socialistų frakcijos, Ratinį iš E, žaliųjų frakcijos ir ponas Arien iš ECR grupės frakcijos galėtų, jie dalyvavo irgi ir galėtų pasidalinti savo įspūdžiais apie šį susirinkimą, kurį mm, pristačiau. Ačiū, ponas Lafranka, ponė Sakė. Señora Saki, perdón. Thank you. <laughs> Sorry. A little bit lost in translation, but the second time it came through clearly. Uh, Šiek tiek buvau pasimetusi, dabar aišku. Aš pritariu Egipto task force misijos e, aprašymui. Aš manau, kad task force uždavinys e, užtikrinti tolygę partnerystę ir Manau, kad e, tai turėtų būti atspirties taškas tolesniems veiksmams. Taip pat pritariu, kad būtų ir toliau būtų teikiama parama įgyveninant įvairias programas, tačiau reikalaujant, kad daugiau finansavimo bus teikiama suformuluojant tam tikras sąlygas kad būtų taip pat ir pasiūloma daugiau iš Egipto pusės. Prezidento Mursi ir aš e, stebiu jau senokai ir svarbu siekti, kad jo pažadai būtų įgyvendinami. Galbūt dabar reikėtų aiškiai suformuluoti mūsų pageidavimus, ko mes tikimės už daugiau finansavimo, nes jeigu mes gausime mažiau, tai ko gero turėtume mažinti finansavimą, tai yra taikyti principą mažiau už mažiau. Mes turėtume Egiptui parodyti, kad uh, reikėtų apskritai nebandyti jėgas gatvėje, o tiesiog būtina užtikrinti daugiau teisinės valstybės principų Egipte. Kolega Tanok, praėjusiu penktadienį aš kalbėjau su diplomatais Londone ir aš kalbėjau apie tai, ką veikia Europos e, išorės veiksmų tarnyba, siekdama užtikrinti demokratiją mm, tarptautiniu mastu. Ir taip pat aš kalbėjau apie tai, kad užsienio politikos koordinavimo principai, kuriais buvo, e, kurie buvo suformuoti 2002 metais, turi būti taikomi ir būtent ta nuomonė buvo E, perteikta ir JAV, ir mano pokalbių metu Junktinėje karalystėje, taip pat kitiems kitų šalių atstovams, aš manau, kad reikėtų numatyti daugia šalį finansavimą, naudojantis. E, kas... Iš, iš Europos Sąjungos e, plėtros fondų ir kitų fondų Kita vertus labai svarbu, kad musulmonų brolyje nesiektų diktatoriškų tikslų ir todėl labai svarbu, kad Egiptas e, vystytųsi demokratinė linkme. Ačiū prieš perdodamą žodį ponui Salafrankai, norėčiau irgi išreikšti susirūpinimą dėl to, kas e, vyksta Egipte. E, patvirtinus keturis dekretus, pono Mursi e, dekretus, iš tikrųjų čia neskyla konstitucinė problema, labai rimta problema. Norėčiau paklausti pono Salafranko, jūs susitikote su, mm, ar jeigu būtumėt nesusitikę, e, ar, ar susitikus su asamblėjos atstovais, ar įtarėte, kad gali susidaryti tokia situacija, ar paprasčiausiai prezidentas e, ėmė veikti visiškai nepranešęs, nieko nepasitaręs su e, įstatymo leidžiamąją valdžią. Ir perdodu žodį ponui Salafrankai. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju kolegoms už klausimus. Norėčiau aiškiai pasakyti kad aš nesu visa žinis. E, nežinau kodėl, kas taip atsitiko, aš tiesiog norėjau pranešti apie darbo grupės e, ataskaitą apie tai, ką, ką mes nuveikėme tenai nuvykę su kitais atstovais ES, o visa kita at, at, atsitiko po mūsų darbo grupės vizito. Taip, gerbamas pirmininkė, manau, kad visi komiteto nariai turi teisę turėti poziciją. E, nors man atrodo, kad e, ir man atrodo, kad šitą poziciją mes daugumą jai pritarėme. Norėčiau pasidžiaugti, kad ponas Tanokas pripažįsta, jog Europos, kad yra labai gerai, jog Europos parlamentas dalyvavo šią iniciatyvą. Aš pats su ponu Mursiu susipažinau anksčiau, e, tuomet jisai buvo e, musulmonų brolių kandidatas ir pasikeisdami nuomonėmis su asamblėjos nariais e, mes kalbėjome ir apie tokius klausimus, kuriuose buvo tam tikros įtap, įtampos, nes mus buvo mestas e, priekaištas, kad e, mes kaip Europos Sąjunga ir mūsų patikimumas buvo abejotinas dėl to, kad Europos Sąjunga E, yra parėmusi ankstesnį prezidentą ir ankstesnį, ankstesnį režimą. Ir dabar mes, mums šiek tiek trūksta patikimumo jų akise. Bet manau, kad <clears throat> ir, pre, ir e, tai, ką mes nuveikėme ir vyriausios įgaliotinės darbas iš tikrųjų patvirtina mūsų gerą valią ir kad ES e, remia demokratizaciją šalyje, kuri E, iš tikrųjų buvo labai svarbi ir gazos ruožo krizės e, metu. E, mano šakė puikiai žino, kad vienas iš svarbiausių naujos kaimynės politikos elementų būtent ir yra bendradarbiavimas su Egiptu. Manau, kad iš, kart, iš pat pradžių tai reikėtų taikyti ir e, Egipto prezidento e, atliktiems veiksmams. Nes demokratizacija ir visi su ją susiję procesai turi vykti atitinkamai e, suskaidžius va, atitinkamas valdžias supratome, kad asamblėja dabar ruošia, e, ruošia konstitucijos tekstą ir stengiasi rasti kompromisą, kad nereikėtų balsuoti ir tuomet bus greitai e, vykdoma ratifikacija per e, referendumą, o kai bus ratifikuota konstitucija vyks Egipte parlamento rinkimai. Įdomus dalykas yra tas, kad konstitucijos laikina konstitucija, joje rašoma, kad prezidento e, mandatas yra keturių metų, taigi dabar mūsų yra išrenktamas ketur, keturiems metams. Ir patvirtinus konstituciją ir surengus parlamento rinkimus nebus rengiami prezidento rinkimai ir, ir ponas Mursis dar dirbs keturis metus. Ir pilietinė visuomenė ir kiti asmenys. Bandau dabar atsakyti į pirmininko ir panotanoko klausimą. Taigi jie mums patvirtino, kad musulmonai broliai laimėjo e, ši, šiame pereime dėl įvairių priežasčių, todėl kad jie buvo kriminalizuoti anksčiau ir tai, kad jie susiję buvo su atitinkamais sluoksniais Egipte, bet e, Egiptas iš tikrųjų labai nekantriai laukia, kaip toliau vyks tas pereimo procesas. Šis procesas yra sudėtingas ir kadangi dabar nėra jokios institucinės struktūros, kuri e, gintų žmogaus teisės, todėl žmonės e, bando kitaip kovoti už savo teisės, todėl mes matome tos protestus ir, ir, ir kitokius ženklus, kaip būtų galima e, kovoti už, už žmogaus teisės, už savo teisės. Manau, kad mes turėtumėm laikyti savo principų, ES principų ir darbo grupės ataskaitą, kur mūsų, mūsų darbo rezultatas, e, kuris yra dėrybų tarp vyriausios įgaliotinės, ypatingos įgaliotinės ir, ir Egipto atstovų dėrybų, sudėtingų e, dėrybų rezultatas. Ir jie, jie buvo labai aukšti atstovai ir jie aiškiai nurodė, kokie ko, kokie turėtų būti, koks turėtų būti mūsų dialogas su, šal, su šia šalimi. Reikia aiškiai pasakyti, germas pirmininkė, kad e, šiose, šioje ataskaitoje atsispindi parlamento nuomonė ir ne valstybės narės e, primes išvadas tokiuose tokiuose klausimuose, nors žinau, kad e, ypatingai galiotinė atsižvelgia ir į valstybių narių susirūpinimus ir, ir, ir, ir, ir, ir abejonės. Kai buvo kalbama apie religijos laisvę O tai yra svarbu mūsų parlamente, nes dažnai atsispindi mūsų buvo, rezoliucijose buvo kalbama ir apie moters teisės, buvo kalbama ir apie e, Egipto teisės šaltinį ir kitus klausimus. Taigi dėkoju kolegoms už klausimus ir mano politinė frakcija m, džiaugiasi toliau galėdama dirbti šiuo klausimu. Ponas Faradai mano, kad ponas Mortis yra naujas faraonas, nes dabar turės labai daug įgaliojimų. E, jie sako, kad e, prezidentas keturis metus valdys tam, kad užtikrintų stabilumą perinamame laikotarpyje. tarpyje Ir mes turime toliau stebėti e, padėtį ir neprarasti budrumo. Pirmininkas, ačiū ponės Franka už tokią išsame informaciją. Ponas Bruk tuoj vėl grįž ir perims pirmininkavimą. Taigi siūlau padaryti trumpą pertrauką, kad būtų vėl perduota valdžia. Kolleginnen und Kollegen, darf. Gerbiami kolegos, skelbiu septintąjį darbo tvarkės klausimą. Tai yra informacija gazos ruožė, informacija dėl padėties gazos ruožo. Manau, turėtume aptarti politinės pastarųjų įvykių pasiekmes. Prieš tai reikėtų pasakyti, kad kiekvieną posėdį mes aptarėme aktualiausias temas ir todėl norėčiau, kad jūs pateiktumėte pasiūlymų dėl to, kokius klausimus vertėtų aptarti tokių pusvalandžių metu. Dažnai mes rengiame iš anksto suplanuotus pranešimus ir labai nedaug dėmesio skiriame aktualiems įvykiams. Todėl reikėtų numatyti tokią e, valandą mūsų posėdžių metu aptarti svarbiausius, aktualiausius įvykius. Situacija, padėtis, kuri įsivyrauja gazoje ir aplink gazos ruožą yra įvairialypė. Pastaruoju metu Izraelis buvo e, bombarduojamas raketomis ir dėl tos priežasties buvo sakoma, kad Izraelis turi teisę reaguoti, galbūt neproporcingomis atsako priemonėmis ir dabar mes vėl turėtume grįžti prie pagrindinės problemos, tai yra prie to konflikto priežasčių. Mes vienoje iš savo deklaracijų esame kalbėję, kad reikia galvoti apie taikos proceso išsaugojimą ir taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kaip turėtų ir toliau elgtis Izraelis, kadangi jeigu jisai tiesiog uh, izoliuos save, tai atsakas raketomis tikrai net neš nieko gero. Be to, Egipto prezidentas Murzi kartu su Amerikos užsienio reikalų ministre pasiekė, kad būtų paskelbtos paliaubos Ir turint omenyje šitą pasiekimą reikėtų priminti taip pat ir prezidento uh, sprendimus pasigviešti kuo daugiau politinių galių valstybėje. Kita vertus reikėtų atsižvelgti į Jordanijos padėtį kadangi ji blogėja dėl uh, imigrantų iš Sirijos. Taigi Jordanija pati niekaip negalės išspręsti tų ekonominių ir humanitarinių problemų. Ir akivaizdu, kad dėl to gali susilpnėti vyriausybės padėtis. Ir jeigu visa tai dar įvertinti Jordanijos ir Izraelio tarpusavio santykių kontekste, tai reikėtų pasakyti, kad anksčiau tos valstybės tarsi buvo laikėsi nuosaikios politikos, o dabar galima tikėtis pačios netikėčiausios įvykių raidos Sirijoje. Ir tai kelia didžiulio dės grėsmės viso regiono saugumui. Taip pat reikia atsižvelgti į Egipto ir Jordanijos vidinės nuotaikas. Mes visą laiką kartojame, kad tarptautinė bendruomenė turėtų užkirsti kelią, kad būtų į gazos ruožą e, gabenami ginklai. Tačiau vis dėlto tokio požiūrio laikymosi rezultatas yra nepatenkinamas, kadangi tartutinė bendruomenė neužkerta kelio ginklų tiekimui Hamas judėjimui į gazos ruožą ir Hezbollah. Ir tie, kurie laikosi labai griežtos linijos, negali užtikrinti taikos proceso užtikrinimo ir išsaugojimo šiame regione. Be to ir per ateinančius rinkimus šie klausimai taps vieni iš esminių. Reikia imtis konkrečių žingsnių, drąsių žingsnių, bet to reikėtų atsižvelgti į E, veiksmus rytų Jeruzalėje, bet to reikėtų taip pat nepamiršti ir Irano politikos, taip pat Hamas ir Hezbollah tarpusavio santykių. Taigi čia susidurime su labai sudėtingais e, tarpusavio ryšiais, bet to Saudė Arabija ir Kataras vaidina nemažą vaidmenį, e, tuo labiau, kad fundamentalistai šiuose valstybėse nebūtinai siekia demokratijos, verčiau priešingo varianto ir todėl apibendrinant reikėtų pasakyti, kad bendra situacija tampa vis labiau nepalanki ir ES Europa, jeigu jinai apskritai dar turi kokiu nors veiksmų laisvės, tai jinai turėtų siekti tapti, siekti netapti neveiksni. Ir kol kas aš dar nematau, kad ES, jeigu būtų balsuojama e, E, saugumo taryboje dėl deklaracijos. Nežinia, ar ten pavyks e, užsitikrinti e, balsų daugumą, nes viena ar kita valstybė gali tiesiog pasukti kitų kelių balsuojant 2011 metų balandžio mėnesio JAV deklaracija ir po to Junktinėse Amerikos valstijose vykę rinkimai ir e, Kati Ashton veiksmai, žinoma, buvo skirti, kad situacija pagerėtų, tačiau dabar aukšto lygio delegacija, kuri nuvyko į Kairą, nebūtinai pasiekė paties geriausio rezultato. Taigi visi įvykiai yra labai tarpusavėje susipinę ir čia kol kas patenkinamo sprendimo nesimato. Aš e, iš esmės visuomet e, laikiausi Izraelio pusėje, tačiau dabar netmetu ir esminių psichologinių pokyčių Aš nežinau, ką e, Jeruzalė ir Tel Avivas gali pasiekti savo raketomis. Kai vaikai nebegali be baimės siūsti savo vaikų į mokyklą, tokia situacija tampa tikrai nebesaugi. Tas nesaugumo faktorius jau persikėlė ir į šeimas, ir reikėtų tikėtis kokiu nors destabilizavimo pasiekmių pačiame Izraelyje ir galbūt nereikėtų atmesti ir tam tikros saviizolacijos. Taigi, manyčiau, reikėtų iš esmės pasikeisti nuomonėmis visais šiais klausimais ir nebūtinai siekti suformuluoti visas temas kokio nors deklaracijai. Kolega Watsonas, Lordas Watson, prašau žodžio. To, uh, sit. Um, Chairman, thank you very much, and I think your opening. Lordų rūmai nėra uh, demokratinio rinkimo um, institucija, todėl aš nemanau, kad reikėtų mane tai vadinti. Gazų ruožė per pastarąsias e, dešimt dienų buvo nužudyta 150 žmonių. Ahmad Džabari Hamas lyderis buvo nužudytas pirmąją atakos dieną ir todėl reikėtų paaiškinti, kokio, dėl kokių priežasčių buvo taip masiškai bombarduojama mas gazos ruožas. Taigi ir toliau atrodo, kad neužtikrinamas maistas, yra varžoma judėjimo laisvė, taip pat yra Izraelio vyriausybė ir toliau yra nusiteikusi reikalauti leidimų keliauti asmenėms, bet to yra mm, bombarduojama naktimis. 7 milijonai gyventojų Kiek... 1,7 uh, milijonai e, žmonių gyvena šioje uždaroje teritorijoje ir aš manyčiau, kad negalima niekaip pateisinti žmogaus orumo pažeidimų. Ir manyčiau, kad dėl to ilgainiui gali tik sustiprin, būti sustiprintos Hamas pozicijos. ES turėtų pripažinti, kad kartu su JAV tiesiog nepasiekė pažangos siekiant e, išspręsti šį konfliktą dviejų valstybių įkūrimu. Mes turime, žinoma, pripažinti, kad vyriausioji įgaliotinė įdėjo labai daug pastangų, mes taip pat įdėjome daug pastangų, Sprendžiant šias problemas vis dėlto turime pripažinti, kad situacija nėra e, normali. Izraelis jav teikiamomis e, gr, e, raketomis greuna gazos ruožo statinius, kurie dažnai buvo e, statomi ES e, pinigais. Aš manau, kad situacija yra pavojinga Izraeliui, kadangi šioje valstybėje didėja nusivylimas, nusivylimas taip pat tarp gazos ruožo gyventojų ir taip pat, taip pat arabų pasaulio valstybės vis labiau ima smerkti Izraelio veiksmus tarptautiniu mastu. Ir Dėl to gali kilti problemų Izraelyje musulmonų bendruomenėje, kuri gyvena Izraelyje. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į arabų pasaulio valstybių nuotaikas. Kita vertus, kiek yra išleidžiama konfliktui sureguliuoti. Aš manyčiau, kad reikėtų negalėti nieko tol, kol konfliktas nebus išspręstas. Tačiau kita vertus grėsmė didėja ir ES, kadangi po arabų pasal, pas, pavasario mes stengiamės sustiprinti savo santykius su šio regiono valstybėmis. O dabar daugelį atvejų susidurėme su problemomis dėl to, kad skiriame e, pagalbą Izraeliui ir nepakankamai pagalbos paramos skiriame siekiant skubiai išspręsti konfliktą. Todėl aš manyčiau, mes turėtume paraginti savo vyriausiąją įgaliotinę aptarti, nedelsiant su naujuoju Junktinėms Amerikos valstijų, valstybės sekretoriumi situaciją ir išsiaiškinti, ar JAV rengėsi imtis kokiu nors veiksmų. Jeigu to nebūtų, tai reikėtų pagalvoti apie naują ES iniciatyvą, kuria būtų užtikrinta ilgalaikė taika ir kad būtų mažinamas tas pasipiktinimas, kuris didėja pasraisiais metais. Nasala Franka, ačiū pirmininkė. Jūs puikiai pristatėte problemas gazos ruožo regione. Ir tai, kas buvo rašoma Europos parlamento rezoliucijoje, kuri buvo patvirtinta praeitą savaitę. Kaip teisinga ponas Vatsonas sakė, Akivaizdu, Labai gaila, pirmininkė, kad negalėjau dalyvauti, kad jūs negalėjote dalyvauti svarstant ankstesnį klausimą dėl darbo grupės Egipte ataskaitos. Iš tikrųjų, darbo grupės darbas buvo tikrai labai vykęs, bet aš pritariu, kad šiuo atveju gazos ruožo krizėje ES nesužaidė to vaidmens, kuris jai e, priklausė. Mes iš tikrųjų gan optimaliai bendravome su prezidentu Mursiu, būtent dirbant su Egiptu dalyvavo trys Egipto prezidento ats, patarėjai, kurie turi viceministro rangą, todėl mes iš tikrųjų užmesgėme labai aukšto lygio dialogą. Bet kuriuo atveju akivaizdu, kad E, JAV ir Hillary Clinton e, pasiekė paliaubų. Hillary Clinton nuvyko į artimuosius rytus, į patį karščiausią tašką, kad e, susidėrėtų su suinteresuotom šalimis ir Egiptas atgavo centrinės šalies regione vaidmenį. Ir ES 60 iš 100 eurų, kurie yra naudojami dėrybose, būtent moka ES. Taigi 60 procentų praktiškai, bet mūsų vaidmuo šiame konflikte nėra toksai, koksai priklausytų. Ir nemanau, kad visgi kvartetas atliko tokį vaidmenį, kokio tikėjomės. Taip pat akivaizdu, kad padėtis galėjo ir dar blogiau susi, e, susiklostyti, nes arabų pavasaris lik ir užgožė padėti guozo gazos ruož, ruože. Ir pono Obama, prezidento Obamos, e, e, prezidentas Obama, sakydamas kalbą iš karto po išrinkimo, žadėjo didesnę pagalbą šiam regionui. Būtų galėjusi padėti susiklostyti ir dar blogiau, jeigu Iranas su savo e, brandalinė programa būtų padėjęs Hamas ir jeigu nebūtų E, pradėjus vykti rinkiminę kampaniją ir jeigu nebūtų buvę tokių e, gan pavienių iniciatyvų iš ES pusės, iš, iš, iš, iš Prancūzijos, iš, iš Vokietijos, ministrai vyko į, į, į, tą, į, į tenai. Kadangi su mumis, ponas Gabričiai yra posėdėje, išorės veiksmų tarnybos atstovas. Norėčiau užduoti klausimą tą pačią kryptimį, kaip ir pirmininkas uždavė, būtent apie pagalbos modelius. Šią savaitę į Generalinę asamblėją priims sprendimą dėl Palestinos pripažinimo, e, suteikiant jai naują statusą. Kaip jau anksčiau esame kalbėję, manau, kad būtų blogai ES patikimumui ir įvaizdžiui po e, tokių nesėkmingų, nesėkmingo vaidmens kairę. Nesugebame konflikte būti geri tarpininkai, konflikte, kuriame į mus žiūrima kaip į tam tikrą raudonąjį kryžių, kurio vaidmuo yra tik tai pasirašyti stambius čekius. Taigi manau, kad šita tema yra labai svarbi Tai yra tema, kurią reikia kalbėti ir mobilizuotis ir skatinti ypatingai įgaliotinę, kad ES vaidintų svarbų vaidmenį ne tik tai kaip institucija, kuri padeda finansiškai, bet ir kaip institucija kuri e, turi veikti pagal savo e, svorį ir finansinį, ir politinį, ir taip toliau. Ir darant išvadas iš Užsienio reikalų ministrų tarybos praeitos savaitės e, atrodo, kad vėl valstybės narės e, balsuos labai skirtingai ir patvirtins ankstesnius prezidentus. Tai, precedentus. Džiaugiuosi iniciatyvomis iš ponos Ešton pusės, e, kad e, surastumėm bendrą poziciją šio klausimu, nes tik tai taip mes galime palaikyti e, kovotojus ir, ir, ir jiems padėti. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponas Gabričis taip pat yra su mumis šiandien čia. Tad galbūt suteikime jums pirmą žodį, kad paskui vėliau pasisakantieji galėtų jau reaguoti į jūsų mintis. Pone Gabričiai. Merci, monsieur le président. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat ir ponui Salafrankai. Kiekvieną kartą mums susitikus jis kelia pačius sudėtingiausius klausimus, kokie tik be gali būti. Aš labai trumpai tiesiog pateiksiu keletą svarbiausių pastabų nuo EIVT. Be abejo, apmaudu dėl to, kad ES veiksmai nėra taip gerai matomi, kaip norėtųsi, bet pastarosiomis dienomis e, ponia Ašton tikrai palaikė ryšį su Arabų lyga, su e, opozicijos atstovais, e, įvyko į sustikimus. Ir manau vis dėlto galime konstatuoti tai, kad EIVT ir, ir ES užsienio reikalų politika turi tam tikras ribas ir ne viskas priklauso nuo jos pačios veiksmų intensyvumo. Tačiau tas galimybės, kurios mums atsivėrė, vis dėlto stengiamės kiek įmanoma labiau išnaudoti, siekdami pakeisti situaciją. Antroji pastaba mano, ką jūs, ponė pirmininkė ir, ir ponas Watsonas, išdėstėte tai yra labai aiškus požiūriai ir, ir mes visi suprantame, kokie yra svarbiausi pagrindiniai tos susidariusios padėties dabartinės elementai. Bet visgi reikia išnaudoti tą pačią naujausią padėtį, nes atsirado ir naujų jau aspektų. Ir jeigu tai galėtų reikšti, jog gazos ruožas vėl būtų atvertas, jeigu nu, būtų nutraukta jo blokada, o mes juk visą laiką už tai agitavome, tai turime dabar labai rimtai pagalvoti apie praktiškų intervencijų galimybę, kaip čia mums įsikišti, kad galėtumėm realiai padėti, kad būtų pasirašytas sustarimas. Taigi be abejo eina kalba apie gazos ruožo atverimą, ir apie ekonominės raidos paskatinimą šiame regione. Tai mano antroji pastaba, kurią būtinai norėjau pateikti, kadangi matėme labai akivaizdžiai, kad e, būtent ta linkme krypsta ir tarybos patvirtintos išvados. Bet mes manome, kad visą tai reikėtų būtent iš teigiamos pusės vertinti. Kokių naujų galimybių mums ta padėtis atveria. Ir trečioji pastaba, pastaba susijusi su tuo, ką sakė ir ponas Alafranka. Hmm. Be abejo, reikia paminėti ir tai, kad EIVT neturi balso Junktinių tautų saugumo taryboje, valstybės narės turi balso teisę. Bet jau kuris laikas mes dalyvaujame susitikimuose, diskusijose su valstybėmis narėmis ir jau per prieš paskutinę užsienio reikalų ministrų tarybą ponia Ešton tą klausimą kėlė. Jis buvo numatytas darbo tvarkė. Aišku, nebuvo primiktinai reikalaujama visų pasisakyti už ar prieš, bet svarbiausia buvo tiesiog padiskutuoti su visomis šalimis apie galimą požiūrį ir laikyseną. Ir dieną po balsavimo ES balsas, aišku, bus išgirstas priklausomai nuo to, ar, ar bus kalbama vien tuo balsu, ar, ar vis dėlto nuomonės išsiskirs. Taigi, žiūrėsime, kaip susiklostys įvykiai savaitės pabaigoje. Rytoj, po ryt yra numatyti įvairūs pokalbiai, bet manau, kad tai yra svarbu ir, ir tą bendrą poziciją tikrai reikėtų parengti. Ir per artimiausias valandas mes toliau akilai stebėsime situaciją, nors viskas yra valstybių narių rankose be abejo. Gomes. Toliau dar Ana Gomes. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat noriu Jums padėkoti už tai, kad taip naujoviškai pažvelgėte į problemų įvairių sprendimą ir jų aptarimą šiame komitete. Na, o dėl rezoliucijos, kurią plačia balsų daugumą, didelę balsų daugumą patvirtinome praėjusią savaitę, joje atsispindi ir mano frakcijos pagrindiniai požiūrio taškai. Mums ypač patinka tai, kad parlamentas aiškiai pasisako už Palestinos sieki tapti valstybę ir Tikriausiai komisija supranta, ką reiškia būtent tokia rekomendacija, priimta nemaža balsų dauguma parlamente. Kaip ir dauguma parlamento narių mums labai, mes labai sunerime dėl susidariusios padėties. Tikrai norėtųsi, kad konfliktas bent kiek aprimtų, galbūt per, per paliaubas, kurios štai dar vis tęsiasi, nors iš tiesų reikia pripažinti tą faktą, kad Palestinos žmonės gyvena gazos ruožė lyg atvirame kalėjime. Aišku, ta vakarų kranto problema egzistuoja ir, ir pačių gyvenviečių, bendruomenių požiūris į izraeliečius yra labai agresyvus, gynybiškas. Nenorima, aišku, kesti tolesnio pažeminimo. Situacija tikrai pavojinga. O Izraelio veiksmai tikrai nepadidino jo paties saugumo, netgi priešingai. Iš tiesų padėtis tik dar labiau suprastėjo. Ir tas pasakytina ir apie Sirijos konfliktą. Tai gali išvirsti kai ką panašaus beveik. Ir galime prisiminti tik arabų šalių pavasarį. Neaišku, ar, ar kas nors panašaus ne, nenutiktų ir šiame regione. Man atrodo, kad reikėtų pripažinti klausimo svarbą. Tikrai svarbu remti Palestiną, jai bandant tapti valstybę ir, ir teikiant tą prašymą ir prieš jungtinės tautas. O Leidė Ešton galėtų tapti tikrai labai svarbus koordinacinis vaidmuo. Ji, ji galėtų labai paskatinti valstybės narės žengti reikiamus žingsnius. Ir reikia pasakyti, kad tai tikrai labai lemiamas momentas. Reikia išnaudoti susidariusią padėtį, kuri gali vesti taikos link. Aišku, reikia padėkoti labai ir, ir JAV dėl to, kad paliaubos ir toliau tęsiasi. Juk prezidentas Obama su prezidentu Mursi telefonu kalbėjusi ne kartą pastarosiomis dienomis, iš karto išsiuntė į sustikimą ir, ir Hillary Clinton. Ir, ir už tuos sparčius veiksmus tikrai reikėtų nuopelnus priskirti būtent JAV kad situacija nepablogėjo. Dar mano akimis žiūrint, kas yra svarbu ir kur galima būtų prisijimti lyderio vaidmenį, kurio be abejo sieks ir JAV, nepriklausomai nuo to, kaip atrodys naujoji Obamos vyriausybė, visgi reiktų užtikrinti tai, kad artimuosiuose rytuose nebūtų branduolinių ginklų. Ir tikrai yra labai konkrečių įvykių, apie kuriuos yra pranešama. Kaip tik neseniai skaičiau naujieną apie tai, kad e, bepilotė, bepilotės lėktuvas praskrido virš demonos. reikia įvertinti pakankamai šio fakto svarbą. Ir man atrodo, kad visi esame suinteresuoti tuo, ne tik Izraelis pats ir, ir Palestina, taip pat ir visos kitos to regiono šalis, o net ir Europos Sąjunga. Visi turėtų būti suinteresuoti tuo, kad artimieji rytai būtų regionas be brandolinių ginklų. Kitaip padėtis taps nebekontroliuojama, nepaisant to, kiek pastangų dėsime į darybą su Iranu. Tad baigdama, gal tiesiog pasakysiu, jog tikrai išgirdau pono Vatsono pastabas ir, ir pritariu tam, kad reikia veikti galvojant apie savo interesus ir, ir ne vien tik tai žvelgti į JAV. JAV, reikia pasakyti, vadovaujasi savo specifinė logika santykiuose su įvairiomis šalimis. Ir, ir nepaisant to, kas jau yra nuveikta, vis dėlto JAV pozicija skiriasi nuo ES pozicijos. Mes turime tikrai tiesioginį interesą neleisti eskaluoti padėčiai šiuose kraštuose. Ir turėtumėm paskatinti toliau taikos procesą, remti jo, jo tasą. Daug buvo išsakyta minčių praeisį savaitę Strasbūrė ir šiandien ir aš norėčiau padėkoti ir JAV, ir Egiptą, kuriems pavyko pasiekti paliaubų, tačiau reikėtų padėkoti uh, ministrui pirmininkui Netanjahu, kuris tiesiog priėmė savo partijai nepalankų sprendimą prieš rinkiminės kampanijos metu. Taigi dabar e, iš esmės būtų galima išspręsti šitą problemą gazos ruožą, tačiau kita vertus reikėtų nepamiršti, kad prieš dviejus metus Izraelis savanoriškai atitraukė savo pajėgas iš gazos ruožo, bet per tą laiką ir per tą laiką taip pat sustabdė tolesnių nausėdijų e, statybą, tačiau visa tai buvo pamiršta Kaip ten bebūtų, mes turime siekti tvarios taikos gazos ruožė ir taip pat aš pritarčiau kolegai Watson ir kolegiai Gomeš, kad dabar susidaro puikiai galimybė Obamai antrojų kadencijos laikotarpiu grįžti prie e, dviejų valstybių sprendimo įgyvendinimo, o gal netgi trijų valstybių sprendimo įgyvendinimo. Kita vertus, e, reikia išvelgti ir Izraelio tam tikros izolacijos arba blokados grėsmę. Prieš dešimt dienų maždaug apie tai užsiminė ir Hamas atstovai. Kita vertus reikėtų e, paminėti, kad rezoliucijoje yra kalbama ir apie Hamas e, vadovų represinės priemonės. Taigi dabar situacija tarsi pateko į aklygatvį ir e, nuo to kenčia eiliniai piliečiai. Aš nelabai žinau, kokio sprendimo būtų galima ieškoti ir kokį būtų galima pasiūlyti ES vardu. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau išsakyti savo mintis, nekartodamas anksčiau išsakytų kolegų pastabų. Jūs kalbėjote apie tai, kad gazos ruožas tapo kalėjimu, tačiau jeigu tai yra kalėjimas, tai Hamas yra kalėjimo prižiūrėtojas. Tai yra prižiūrėtojas, kuris tiesiog gynybos tikslams e, naudoja eilinių piliečių priedangą. Taigi reikėtų Hamaso Hamas judėjimo vadovus tiesiog įvardinti kaip kalėjimo prižiūrėtojus. Kita vertus, blokadą reikėtų uh, sustabdyti, kad būtų galima vietoj raketų, vietoj ginklų tiesiog kontrabandą įvežti maisto produktais. Aš nemanyčiau, kad mes turėtume užsimti propagandą arba demagogiją, tiesiog reikėtų aiškiai suformuluoti ES poziciją šiam taikos procesui įtvirtinti jau nebepakanka lėšų. Krizės laikotarpiu ES nebuvo labai aktyvi, mūsų sąjungininkai taip pat nerodė didžiulio entuzijazmo. 2008 metais Hamas pradėjo tiesiog koordinuotą pasirengimą polimui prieš Izraelį ir įsigijo iš Irano vidutinio nuotolio raketas. Neatominis ginklas kelia grėsmę šiame regione. Kai kurios valstybės, žinoma, turi šiame regione e, brandolinę ginkluotę. Tačiau apskritai reikėtų sutelkti dėmesį į e, vidutinio nuotolio raketų atitraukimą iš šio regiono. Ar mes e, palaikydami kontaktus su Egipto prezidentu tik tai stiprinsime savo tarpusavio santykius, ar mes bandysime kaip nors silpninti Hamas? Tai, ką dabar girdime iš Hamas atstovų, skamba tarsi tai būtų taikos angelai, kurie saugo vaikų darželius. Tačiau iš esmės tai yra karinė teroristinė organizacija ir šis konfliktas iš esmės keičia situaciją regione. Hamasas, Hamas, Egiptas, Iranas imasi visai kitokių vaidmenų, o mes, ES, ir toliau išliekame naivi ir nemanome, kad galima daryti bet kokią įtaką. Eh, muchas gracias, señor presidente. Ponas Majer, ačiū pirmininkė. Ir aš, ir mano frakcija supranta, kad šios paliaubos gali tapti galimybę surasti galutinį sprendimą arba tiesiog bus tam, tikras, tam tikra pauzė iki, kitos, iki kito konflikto. Mano frakcija mano, kad vienintelis sprendimas yra įkurti Palestinos valstybę. Kitos galimybės nėra. Čia turime labai rimtą problemą. Tai būtent e, pastovus nebaudžiamumas Izraelio pusėje. E, vykdomi visokiausi kariniai nusikaltimai, e, pažeidžiama jungtinių tautų hartyje, nesilaikoma dvišalių susitarimų, nesilaikoma jungtinių tautų nurodymų nesilaikoma jokių sutarimų dėl Palestinos valstybės, taigi yra nebaudžiamumas, kuris lepia įvairiausius karinius nusikaltimus, kaip ir e, dabar per paskutinę krizę ir šis, ši blokada, kuri yra nelegali tarptautinės teisės prasme. Taigi turime labai rimtą problemą, kol e, rimtai nebus nuspręsta sukurti Palestinos valstybę. Nebaudžiamumas Izraelio yra e, tiesiog nerimtas ribojamas, nes e, net ir Obama pernai e, gegužės mėnesį pasakė, kad jis pasisakytų už Palestinos valstybės sukūrimą su 67 metų sienomis. 67 metų sienomis. Tai pasakė JAV prezidentas. Manau, kad ES turėtų uh, E, dirbti ir nusiųsti aišku ženklą, kad Palestinos valstybės įkūrimas negali būti atidėliojamas. Šį e, ketvirtadienį turėsime galimybę balsuoti už Palestinos valstybės sukūrimą, e, už tai, kad Palestina taptų E, valstybės stebėtojos galėmis, o vėliau jungtinėse tautose taptų pilnavertę nare. E, kita vertus, baisu žiūrėti, kaip 49 procentai apklaustųjų Izraelyje pas, nepasisakė už paliaubas, pasisakė prieš paliaubas, taigi E, Izraelyje yra, nus, yra labai neigiamas nusiteikimas prieš Palestinos valstybę. E, ministras Hud Barak jo pasisakymas buvo, jį buvo galima suprasti kaip atsisakymą e, ieškoti taikos, ieškoti paliaubų, bet man atrodo, kad taip yra todėl, kad e, Izraelio viešoji nuomonė reikalauja dar griežtesnio kumščio. E, reikia ne tik tai ieškoti sprendimo Palestinos sprendim, e, konfliktui, bet ir e, kurti taiką pagaliau šiame regione ir um, užkirsti kelią tam cinizmui, prie kurio mes jau pripratome, kai kalbame apie tai, kad į Iraną galime, galime sustabdyti kariniu keliu, o, o, o Izraelis apsiginklavo irgi brandoliniais ginklais, pažeisdamas visas, visus susitarimus ir niekas nieko nepasakė, niekas jam nepaprieštaravo, niekas jokios blokados nepradėjo, niekas nesijėmė jokių sankcijų, e, kad e, užkirstų kelią Izraeliui apsiginkluoti brandoliniais ginklais. Labai svarbu visą regioną nuginkluoti, bet e, mano nuomonė ir mano frakcijos nuomonė pirmiausiai reikėtų tarptautiniu lygmeniu e, stengtis, kad kuo greičiau būtų su, įkurta Palestinos valstybė su 67 metų sienomis. Tikėkime, kad ketvirtadienį e, Junktinėse tautose pavyks šis balsavimas ir e, jeigu Palestina galės būti Junktinėse tautose stebinti narė, toks faktas prisidės labai stipriai prie Palestinos valstybės įkūrimo. Ačiū. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ačiū, ar bus dar norinčių pasisakyti? Jeigu ne, dėkoju už pirmą įvykusią diskusiją šio klausimu, bet tikriausiai reikėtų nepaleisti iš akių ir bendros politinės padėties regione ir nesėti visko vien tik su gazos rožu jau ir kolegė Gomes sakė, tai aš. Pasakysiu, kad pats buvau kaip tik e, vietoje, kai praskrido uh, raketa ir kai, kai matai, kiek daug jų kasdieną apskritai būna paleidžiama ir Ir kai vaikai turi bėgti slėptis į bunkerius, tai tikrai ne vien tik tai apie palestiniečius gali kalbėti kaip, kaip apie auką. Nes tai buvo reakcija į Izraelio veiksmus ir Aišku, nesupraskit manęs klaidingai dėl to 67 metų sienos. Bet man atrodo, kad, kad reikia aiškiai pasakyti, kad abi, abi pusės turi nutraukti smurtą. Ir panašu, kad niekas nenori tų veiksmų sustabdyti ne vienoje pusėje. Yra šaudama į žmonės, o tai yra jokiais atvejais nepateisinama. Taigi ne vien tik tai apie palestiniečius kaip aukas kalbėkime. Jeigu norime išspręsti problemą, galvodami apie eilinį žmogų abiejose konflikto pusėse, manau, turėtumėm išlikti teisingi ir, ir įvertinti ir kitos pusės padėtį. nes Izraelio premjeras jau metų metus laikėsi visiškai ramiai, matydamas e, tai, kas vyksta, kesdamas e, besileidžiančias raketas e, ir, ir antskrydžius į, į jo teritoriją. Tai kiek ilgai tai galėjo tęstis? Tai kiek ilgai gali nors, kurios nors šalies vyriausybė ramiai stebėti tokį dalyką? Reiktų ir šį klausimą kelti. Taigi sukurkime abiejose pusėse sąlygas tokias, kad smurtas liautųsi. Man atrodo, tai yra svarbiausia. Ir, ir nebandykime kaip nors e, teisinti vienos ar kitos pusės smurt, smurtinių veiksmų. Ačiū visiems, gražaus vakaro, sustiksim rytoj.